E, pranešimą pateiks ponas Liberacijai. E, ponas Andor pateiks pirmą e, pranešimą dėl bendro struktūrinių fondų panaudojimų. Taigi keisės šiek tiek eilės tvarka. An, an ir Andor komisarai dalyvaus, o antram darbo tvarkės klausimui. Kas pasakytina, tai yra gruodžio antros dienos protokolas ir taip pat sausio 25, 26, 27 protokolai, jūs juos visi gavote, žinote, koks yra kalbų režimas. O taip pat rytoj balsuosime, tad atsineškite balsavimo korteles, kad galėtume balsuoti dėl pono Kocolinos pranešimo. Toliau pereinu prie ketvirto darbo tvarkės punkto ir kviečiu pona Karlos Finero e, valstybės sekretorių finansams pranešėjas Liberatski atvyko, netvyko kol kas, ar kas nors žino, ar jis apskritai bus vėliau posėdėje? Facciamo parlare prima Liberaschi, no? No, prima Cagni. Noi vogliamo cominciare? Aspettiamo un po'. Siccome eh, avrà la parola per primo il signor Ministro di Spagna, io comincerei a eh, sentirlo. Pirmiausia, suteiksime žodį Ispanijos ministrui ir daugiau laiko galbūt nebegaiškime. Per tą laiką gal atvyks ir pranešėjas Liberatskis ir suteiksime tuomet jam žodį dėl 2008 metų biudžeto įvykdymo, įvykdymo, įvykdymo patvirtinimo procedūros. Taigi, pirmiausia, žodis ministrui ponui Karlos Osenė. Ir senjorijas. Ačiū ponios ir ponai, man didelė garbė šiandieną kreiptis į Jūs tarybos vardu ir pristatyti rekomendaciją dėl biudžeto 2008 metams įvykdymo. Tai yra rekomendacija komisijai. Kofin e, ministrų taryba vasario 16 patvirtino šį dokumentą ir per pastaruosius mėnesius taryba labai detaliai įgyvendino, e, tiksliau peržiūrėjo 2008 metų įgyvendinimą, atsižvelgdama į auditorių teismo pastebėjimus. Taryba sveikina uh, besitęsiančią teigiamą tendenciją, apie kurią kalba e, teisingumo, atsiprašau, auditorių rūmai uh, savo uh, ataskaitoje. Taigi vis gerėja ES fondų e, kontrolė ir įgyvendinimo priežiūra siekiama maksimizuoti išteklius ir kuo geriau juos panaudoti. Tačiau turime išlikti realistai ir suprasti, kad komisijos ir valstybių narių daromos pastangos siekiant pagerinti fondų valdymą ne visada atneša netidėliotinų skubių rezultatų. Taigi, vadinamasis DAS patikinimo pareiškimas e, jau kurį laiką E, yra kritiškas 2008 metų biudžeto panaudojimo atžvilgių. Taigi labai svarbu atsižvelgti į tarybos rekomendacijas dėl biudžeto vykdymų. Ir čia e, reikėtų išskirti štai kokias rekomendacijas. Visų pirma, ES metinės ataskaitos. Taryba su pasidžiamu pažymė, kad antrus metus iš eilės auditorių rūmai teigiamai įvertino e, metinių ataskaitų patikimumą ir pripažino, kad ES pozicija yra stabili. Taryba e, pažymė 2005 metais įdėktos apskaitos sistemos funkcionalumą ir mano, kad tai užtikrins ES sąskaitų kokybę ateityje. O kai dėl priežiūros ir kontrolės sistemos bei teisinio jos pagrindo, tai komisija, atsiprašau, taryba e, pažymi, kad auditorių teismo e, nekvalifikuojanti nuomonė dėl išlaidų kategorijų yra objektyvi ir jai pritarė. Toliau, Taryba sveikina matomus e, postumius žemės ūkio ir gamtinių išteklių srityje, tačiau mokėjimai šioje politikos srityje turėtų būti vertinami bendrai ir reikėtų e, suvokti, kad leistinas klaidų lygis neturėtų nukrypti nuo numatytosios ribos. E, be kita ko siektina gerinti finansinį valdymą. Komi taryba mano, kad galima pasiekti geresnio bendro finansinio valdymo. O kai dėl leistino klaidos lygio kaim, išlaidoms kaimo plėtrai, čia auditorių rūmų, rūmų nuomonė yra kvalifikuojanti bet pažangos šioje srityje taip pat galima pasiekti. Ir nepaisant pozityvių žingsnių, vis dėlto šioje srityje išlaidos galėtų būti e, daugiau suderintos su leistina paklaida. Kai kuriuose sritise buvo numatytos konkrečios sritis, kur galima pasiekti patobulinimų. E, šios politikos sritis yra tokios kaip sanglauda, moksliniai tyrimai, energetika, transportas, išorės pagalba, e, vystimasis, plėtra. Čia išvelgiama ženklių galimybių patobulinti išlaidų ir mokėjimų sritis, kadangi kol kas nustatyta pakankamai daug nukrypimų. Taryba pastebi, kad sanglaudos e, srityje 11 procentų išmokėtų lėšų neturėtų būti gražinamos. Vėlgi tai yra susiję su sanglaudos politikos projektais įgyvendintais per programavimo laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų. Čia pastebėtos sisteminės paklaidos. Tačiau pagerėjo priežiūros struktūra. Ir manoma, kad naujame programavimo laikotarpyje nuo 7 iki 13 metų tų klaidų bus galima išvengti. Be kitako, daugiametis išlaidų e, elementas turėtų būti įvertintas ir pagal tai e, reikėtų vertinti galimas paklaidas, netitikimus bei vykdyti išieškojimo procesus. Didžiąją dalimi tai jau vyksta nuo 2008 metų. Taryba pastebi, kad auditorių rūmai nepranešė apie jokius galimo piknaudžiavimo atvejus. Vis dėlto komisija ir valstybės narės turi reaguoti nedėlsant iš karto, kaip aptinkamos tokios problemos. Turime gerinti gairias ir priežiūrą bei e, prižiūrėti įgyvendinimą, kai įgyvendinami uh, įvairūs uh, įvairios rekomendacijos ar korekcijos. Taigi taryba suinteresuota skaidriomis ir patikimomis korekcijų procedūromis. Taryba pabrėžia, kad ypatingai svarbu toliau supaprastinti sudėtingas taisyklės ir reikalavimus visose politikos sritise, peržiūrėti įvairias vykdomas programas, orientuojantis į paprastas, lengvai suprantamas taisyklės, taikomas visose sritise vienodai. Jau pasiekta nemažai supaprastinimo srityje per pastarąjį programavimo laikotarpį, vis dėlto reikia imtis daugiau veiksmų, planuojant būsimas programas per ateinantį finansinio programavimo laikotarpį tenka priminti, kad čia būtina pasiekti pusiausviros tarp taisyklių supaprastinimo ir išlaidų sistemų. Be kita ko, reikia užtikrinti gerą kontrolės lygmenį, kad būtų galima sekti, ar finansiniai fondai yra panaudojami tinkamai taryba mano, kad veiksmingumas, efektyvumas ir kontrolės nuoseklumas turėtų būti gerinami, bet kontrolės ligmo turėtų proporcingai atitikti kontrolės atnešamą naudą. Komisija ir valstybės narės yra skatinamos pasinaudoti anksčiau atliktos kontrolės rezultatais ir įmanoma keistis informaciją. Be kita ko taryba mano, kad audito veikla visais lygmenimis turėtų būti geriau koordinuojama, kad būtų išvengta audito veiklos duplikavimo ir kad būtų galima geriau e, suvokti audito metu e, pasiektus rezultatus. Auditorių rūmai e, pateikė teigiamą ES fondų panaudojimo įvertinimą. Tai daug žada, tačiau reikia siekti tolimesnės pažangos ir čia komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis galėtų imtis atitinkamų veiksmų ir tuomet mes pasieksime pagrindinio tikslo, tai yra teigiamo DAS. O baigdamas noriu visus jūs patikinti, kad taryba puikiai supranta, kokių veiksmų reikia imtis tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį ES fondų valdymą. Atsižvelgus į visas e, vykdomas veiklas, e, taryba rekomenduoja komisijai e, teigiamai įvertinti 2008 metų biudžeto, įvykd, biudžeto įvykdymą. E, be kita ko, mes e, e, pateikime rekomendacijas dėl viso Europos Sąjungoje įsteigtų 23 struktūrų, kurios naudojasi ES biudžetu. Nors be kita ko, kaip siūlo auditorių rūmai, šios visos struktūros galėtų pagerinti biudžeto panaudojimą. Taigi vis dėlto mes pateikėme e, teigiamą biudžeto įvykdymo įvertinimą, taip pat pateikėme pasiūlymus dėl keturių vykdančių institucijų e, biudžeto vykdymo. Taigi dėkuoju visiems uždėmesi. Dėkuoju tarybos atstovui, ponui ministrui, Karlas Vasanui ir dabar žodis tik ponui Liberatskijui. Ministrė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 była o dziewięć punktów procentowych do poziomu czterdzieści no translation. So should I speak English? Taigi mes pastebėjome pagerėjimą, kurio dydis e, sudaro 9 procentus. Ar gerai dabar girdite? Taigi, ponios ir ponai, kągi mes matome, 47 procentai visų išlaidų Okej. Okay. 47% wydatków. Taigi dar kartą. 47 procentai išlaidų. Neviršyje 2 procentų klaidų lygio. Taigi 47 procentai Ir jei mes norime, kad mūsų biudžetas visiškai atitiktų numatytą 2 procentų klaidų lygį, turėsime dar dirbti 20 metų 3 mėnesius. Tai reiškia, kad turime pasiraitoti rankoves ir tikrai imtis darbo. Yra ir dar vienas reiškinys, apie kurį turėtume kalbėti atvirai. Tai yra tai, kad tai yra sumos, kurios yra perkeliamos iš vienų metų į kitus. Jų bendra suma sudaro 155 milijardus eurų. Mes esame atsakingi už biudžeto vykdymo priežiūrą ir todėl mes negalime ignoruoti tokios sumos. nes panašu, kad mes e, perkeldami tokias didžiulės sumas nesugebame pasinaudoti visomis biudžeto priemonėmis. O dabar leiskite pasidalyti su mes pastabomis dėl horizontaliųjų klausimų. Atlikęs analizę aš pastebėjau teigiamų tendencijų. Ketvirtasis punktas yra itin svarbus. Nes kalbame apie tai, kad būtina mažinti klaidų lygį kai kuriuose srityse, tai yra, yra e, gamtinių išteklių, švietimo, transporto srityse. O penktame punkte mes kalbame apie tai, kad dar daug ką reikėtų ištaisyti, ypač administruojant struktūrinius bei sanglaudos fondus, bei uh, teikiant pagalbą kitoms pasaulio šalims. Taigi, ponios ir ponai, galime padaryti išvadą, kad komisija, komisijos darbas buvo gan fragmentiškas. Ji neveikė kaip viena kolegija. Tai, tai štai tokia būtų mano e, kritinė pastaba. Savo pastabas aš išdėšiu, kritiškas pastabas aš išdėšiu 15, 16, 17, 18 punktuose. Mūsų nuomonė. Mūsų nuomonė. Tai, kaip yra vykdomi įsipareigojimai, yra neprimtina. Ne, ne Ir tai, kad kai aš minėjau, kiekvienais metais yra perkeliama tai kitus metus e, didžiulė suma, kuri, kaip minėjau, sudaro 155 milijardus, e, yra tikrai nepriimtina. Dabar lėšų išieškojimas. Mes žinome, kad tai daryti nėra lengva. 21 punkte mes raginame komisiją pateikti mums daugiametį planą, pagal kurį galima būtų išieškoti neteisingai e, sumokėtas sumas. Ir rengiant šį planą būtina atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės e, gebėjimus ir pajėgumus. Mes džiaugiamės, kad e, komisija jau patvirtino valstybinarių pateiktas deklaracijas. Tačiau mes turime atkreipti jūsų dėmesį tai, kad aštuonios iš šių deklaracijų yra, visi, yra labai skirtingos. Duomenys pateikiami pagal įvairias skirtingas metodikas. Taigi, iš tikrųjų nėra aišku, kaip galima būtų tinkamai kontroliuoti, kaip valstybės narys administruoja lėšas. Štai kodėl mes norime pasakyti komisijai, kad yra puiku, kad uh, šios deklaracijos yra teikiamos, tačiau mes manome, kad labai svarbu yra suvienodinti jų pateikimo rengimo metodologiją, kad valstybės narės jas teiktų pagal vienodas taisyklės. Toliau vidaus auditas komisijoje. Mes 14 e, kartų buvome susitikę su komisijos atstovais, su įvairių generalinių direktoratų vadovais. Mes e, be abejo manome, kad komisijos, e, komisija savo darbę turėtų orientuotis į rezultatus. Mes nesame iš tikrųjų e, auditorumai, mūsų tikslas atliekant patikrinimus yra kitoks. Ir mes pastebėjome, kad kai kuriuose genera, generaliniuose direktoratuose buvo padaryta daug pažangos, o tuo tarpu kitur dėja Niekas nebuvo padaryta. Taigi parlamento nuomonė šiame pranešime yra dar vienas svarbus dalykas. Tai yra komisijos politinė ir administracinė atsakomybė. Mums būtų svarbu, kad komisija pasiektų nustatytus tikslus. Itin svarbu yra užtikrinti, kad Europos parlamento ir visos ES politiniai tikslai būtų nuseklus, kad, kad jų būtų siekiama komisijos darbe. Mes šiuo metu atsidūrime tokioje situacijoje, kai esame priversti kartoti vėl ir vėl tą patį. Nes e, apie visas šias problemas kalbėjome jau ir praeitie. Ir aš pats, kaip pranešėjas, esu priverstas pasakyti, kad komisija jau ir praeitie sutiko su mūsų kritika. Tačiau dėja, ji nesėmė jokių veiksmų. Jie nenustatė ir nepasiekė jokių konkrečių rezultatų. Tai štai kodėl mes norime išsi... padaryti dvi išvadas, kurios dar nėra įtrauktos į mano pranešimą. Taigi, pirmoji išvada yra štai tokia. Mes galime pasakyti, kad ES biudžeto išlaidų valdymas pagerėjo šiek tiek. Ir todėl mes galime patvirtinti biudžeto įvykdymą. O antroji išvada būtų štai kokia. Mes turime pradėti dėrybas su komisija, ragindami ją pateikti mums veiksmų planą, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės, kuriamis galima būtų spręsti nacionalinių deklaracijų, horizontaliųjų klausimų, biudžeto valdymo, vidaus audito, politinės ir administracinės atsakomybės klausimus, taip pat kuriuome būtų numatyta ir daugiametė lėšų išieškojimo programa bei priemonės, kurios leistų mums kontroliuoti ES teikiamą pagalbą trečioms šalims, bei e, struktūrinių ir sanglaudos fondų administravimą. Komisija turėtų parengti tokį veiksmų planą, kurį mes po to svarstytume su komisija ir tuomet nuspręstume, ar suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą ar ne. Taigi aš kreipiuosi į kolegas, prašydamas e, pagalvoti apie šiuos mano pasiūlymus. Nes aš norėčiau, kad ES lėšos būtų naudojamos geriau, veiksmingiau. turime gerinti lėšų skirstimą, kad būtų e, aišku, kokią naudą mes gauname e, panaudoja konkrečias sumas. Mes nenorime, nenorime, kad vėluotų mokėjimai. Tai reiškia, kad visos 27 valstybės narės turės prisimti atitinkamų įsipareigojimų. Jei to nepadarysime, tuomet tai pakenks Europos integracijos procesui. Mes norėtume, kad Europos komisija ir Europos parlamentas geriau bendradarbiautų, kadangi mes kalbame apie bendras ES lėšas. Dėkoju Pone Liberatski, dabar suteiksiu žodį atskiriems parlamento nariams ir manyčiau, kad e, taryba taip pat e, norės mm, atsakyti į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu, kad ponas Liberatski labai aiškiai pristatė savo um, požiūrį į biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kalbant apie komisiją. Na, o taip pat manau, jog teisingas yra ir valstybės sekretoriaus tonas pasirinktas. Su parlamentu reikia kalbėti rimtai, kai kalbam apie komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimą, nes aš jau dešimt metų esu parlamento narys ir jau antrą kartą dalyvauju biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, tačiau kol kas man dar nesusidarė įspūdis, kad tai būtų procedūra, kuriai pakankamai dėmesio skiria taryba. Vienas pavyzdys, pažvelkime jau tito rūmų ataskaitą. Mano, matome, kad 31 procentas biudžeto E, susijęs su mažiausiai 5 procentų e, klaidų marža. Tai reiškia, kad e, tas skaičius yra didesnis paprastai, jeigu pažvelgsime į struktūrinius fondus, į sanglaudos fondą. Ir čia procentinis punktas didesnis. Ir jau keletą metų ne tik biudžeto kontrolės komitetas, bet ir visas parlamentas laikosi tos nuomonės, uh, kad visgi reikia dalintis atsakomybę. Dalis, nemaža dalis biudžeto turėtų būti administruojama dalyjantis atsakomybę valstybėms narėms ir Europos Sąjungai. Tad lėšos, dalis lėšų gali būti e, skirstama valstybėse narėse, tad jos turi pasirūpinti tuo, kad e, tos lėšos būtų tinkamai administruojamos. E, mes kaip biudžeto kontrolės komitetas ir parlamentas visuomet teigiame, kad reikia pasiekti tokią sistemą, kai kiekviena valstybė narė, o tai reiškia iš esmės finansų ministrai kiekvienos valstybės narės, pateiktų tam tikrą patikimumo deklaraciją, e, sertifikatą tam tikrą, kuriuo ministras pasakytų, jog e, lėšas, kurias e, galėjau skirstyti, panaudojau, paskirščiau tinkamai, taip pat vykdžiau atitinkamą vidaus kontrolę. Ir galiu patvirtinti, kad ta kontrolė vyko tinkamai. Tad dabar štai e, patikiu tokį pasitikėjimo sertifikatą. Bet toks pasiūlymas taryboje nebuvo palankiai vertintas. E, Tik keletas valstybių narių, ko gero euroskeptikės tarp jų, sakė, kad taip galbūt ir norėtumėm išbandyti tokią sistemą. Pone valstybės sekretoriau, girdėjau, jog egzistuoja nusiteikimas prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą taryboje. E, atitinkamas finansų ministras vakar atsistatydino e, ir Niderlandų vyriausybė sakė visgi, kad siekiame vykdyti biudžetą geriau, e, tad negalime suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ir Dėl to man rūpėtų išgirsti, kokios vyksta diskusijos taryboje. Ar yra sutinkama su tuo, kad e, yra daroma nemažai klaidų ir kad tai yra blogai ir kad galima teikti įvairias deklaracijas, bet praktikoje yra kitaip. Taigi jūs, pone ministrė, kaip e, kartu su savo kolegomis šį reikalą vertinate ir ar sutiktumėte imtis diskusijų su parlamentu to klausimu. E, Prašyčiau visų kalbėti trumpiau, kadangi turime laiko iki ketvirtos valandos tik tai šiam klausimui, po to turėsime kitus darbo atvarkės punktus nagrinėti, taigi visi kalbėkite trumpiau, ponė Kreslė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pažvelgus į tarybos rezoliuciją, galima būtų pagalvoti, kad tai yra e, tarsi kokia satyra. Iš tiesų, E, valstybės, valstybėms narėms lik ir suverčiama visa atsakomybė, o taryba elgesi taip, lik čia būtų nieko dėta. Bet klausimas visgi, ką taryba ketina padaryti, kad administravimas vyktų geriau, kad apskritai būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. E, taip pat jūs, beje, atstovaujate labai įdomią valstybę narą, narę Ispaniją. Gana prastai elgesi su struktūriniais fondais. E, E, trys valstybės - Ispanija, Italija ir Graikija - kartu 95 procentus e, susijusios su 95 procentais klaidų, o visos kitos tik su 5. Taigi, iš tikrųjų, reiktų pagalvoti apie tai, ką mes čia galėt, turėtumėm papeikti ir ką pagirti. Aš tikiuosi, kad Ispanija pasimokys iš e, savo klaidų. Iš tiesų, klaidingai buvo e, administruojamos, klaidingai buvo administruojamos lėšos jūsų šalyje ir tuo pačiu Ispanija e, nuolat e, būdavo ta valstybė narė, su kuria būdavo sunku diskutuoti, užmėgsti dialogą. E, todėl mano klausimas, ką taryba visgi daro tam, kad administracinis valdymas pagerėtų ir ką pati Ispanija konkrečiai daro, ką, e, kokias pamokas jūs išmokote iš to. Ačiū, ponas Rodė. Ačiū, gerbiamasis pirmininkė. Aš norėčiau prisidėti prie tų kolegų, kurie kreipdamiesi į ministrą kalba ne tik apie Ispaniją, bet ir apie visą tarybą, kuri nepakankamai dėmesio skiria poreikiui pagerinti bendrijos fondų valdymą. Tas 80 procentų kuris buvo paminėtas ir uh, netinkamai valdomų lėšų uh, procentinis dydis yra pakankamai didelis. Įrodantis, kad mūsų vyriausybės nėra pakankamai uh, ryštingai nusiteikusios fondų valdymo gerinimo atžvilgių. Taigi klausimas, ar nereikėtų jums uh, pademonstruoti, kad jūs suinteresuoti siekti šio tikslo. Taip pat kreipiuosi į pranešėją. Tikrai gerbiu atsakingą jo darbą. Tačiau negaliu pritarti pranešėjui dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vertinimo, netgi turint uh, auditorių rūmų nuomonę. Čia kyla įvairių nuomonių, o iš pranešėjo norėtumėm, kad jis užimtų tvirtą poziciją. Jis e, tam ir yra įsipareigojęs, tačiau kol kas aiškiai savo pozicijos neišdėstė. Grįžčiau prie to, ką sakė ponė Gressler dėl nacionalinių biudžeto vykdymo patvirtinimo pareiškimų. Kyla klausimas, kokią alternatyvą siūlo taryba, jei e, nepateiktų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kokiegi būtų ta kita alternatyvinė pozicija? Ačiū. Ačiū, ponas Gevronti. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš visiškai sutikčiau su prieš mane kalbėjusiais kolegomis. Iš tiesų reikėtų toliau reikalauti tų nacionalinių deklaracijų, nes tai yra labai svarbi priemonė, siekiant daugiau atvirumo iš valstybių narių. Prieš keletą savaičių dalyvavau konferencijoje su nacionaliniais parlamentais Hagoje. Ir ten buvo reikalaujama smarkiau įtraukti į šį procesą nacionalinius parlamentus. Būtų įdomu išgirsti iš e, pono valstybės sekretoriaus, kaip jis ketina šį dalyką įgyvendinti. Trumpai dar e, esu girdėjęs, kad kuomet taryboje kalbama apie lėšų administravimą valstybėse narėse, galioja tarsi neįsikišimo e, taisyklė tarsi vengiama užsiminti apie klaidas, garsiai apie jas kalbėti. Man keista dėl to, nes jeigu būtų atvirai tarpusavyje kalbamasi, tai situacija juk e, gerėtų. O dabar panašu į tai, kad valstybės narės net nesuinteresuotos tuo, kaip kitos valstybės narės elgesi su e, skiriamomis lėšomis. Juntamas visiškas dezinteresuotumas valstybių narių. Ir norėčiau pono ministro paklausti, ar es lėšų panaudojimas valstybėse narėse negalėtų būti įtrauktas į tarybos darbo tvarkę. Ar nereikėtų su kiekviena valstybė nare pakalbėti atskirai ir kiekviena valstybė narė pateiktų savo pastabas, komentarus dėl lėšų panaudojimo. Taip sukurtume daugiau skaidrumo ir išlaidų disciplina pagerėtų. O tai galbūt galėtų reikšti taip pat ir vėlesnį nacionalinių deklaracijų įvedimą. E, Niderlandai nebalsavo prieš įvykdymo patvirtinimą, tiesiog susilaikė, turiu priminti, o per kitus keletus pastarusius metus buvo kiek kitaip. Taip. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų už pastangas rengiant pranešimą apie 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Turiu keletą pastabų dėl Bulgarijos ir Rumunijos, konkrečiai dėl 147 ir 200. Atsiprašau, sako kalbėtoje nekonkretizuosiu savo pastabų dėl šių straipsnių, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad daugelis reikšmingų žingsnių turėtų būti padaryti mūsų valstybėse, kad būtų galima išspręsti minimas problemas ir įgyvendinti rekomendacijas. Daug anksčiau išaldytų fondų dabar vėl naudojami Taigi galutinėje savo pranešimo versijoje turėtumėte į tai atsižvelgti. Tikiu šio komiteto ir parlamento apskritai objektivumu e, pripažindami neigiamus dalykus, mes turėtumėm įvertinti ir pasidžiaugti teigiamais. Manau, kad tai suteikia subalansuotumo. Ačiū. Ačiū, ponas Gėja. Ačiū, ponė pirminkė. Pone valstybės sekretoriau, mes kaip parlamentarai atsidurėme sudėtingoje situacijoje. Viena vertus esame e, biudžeto e, tvirtinimo įstaiga, kita vertus, kalbant apie biudžeto valdymą, iš tikrųjų galime diskutuoti tik su komisija, žinant, kad 80 procentų biudžeto yra valdoma dalyjantis atsakomybė. Tai yra komisijos nariai dažnai tiesiog patraukia pečiais kartu su mumis ir sako dėje, bet valstybės narės e, to nedarė ir nepageidavo. Pažvelgus į jūsų deklaraciją, visgi kyla klausimas, kaip taryba, kuri vaidina esminį vaidmenį, administruojant biudžetus valstybėse narėse, kaip ji ketina visą tai vykdyti. Nes mes privalome imtis dialogo ne tik su komisija, mes tą darome nuolat, kaip šis biudžeto kontrolės komitetas, bet mes privalome diskutuoti taip pat ir su taryba, siekiant išvelgti, kaip pagrindinis klaidų šaltinis biudžete ir tai sudaro didžiausią problemą, e, kaip e, tą šaltinį pašalinti, kaip išspręsti problemą. E, ponas Havandai e, ką tik kalbėjo apie tai, kad galbūt nacionaliniai parlamentai turėtų būti smarkiau įtraukiami, kadangi visgi kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Pinigai, kurie pasiekia mano gimtinę Vokietiją, galbūt, aišku, yra visų 27 valstybių narių mokė, mokesčių mokėtojų pinigai, bet be kita ko taip pat ir vokiečių. Ir dėl to labai svarbu, kad nacionaliniai ar regioniniai parlamentai pagaliau suvokia tai kaip savo um, tam tikrą rolę šiame procese, vertinti, kaip yra elgiamasi su skiriamomis lėšomis. Taigi, pirmas mano klausimas um, dėl nacionalinių deklaracijų. Mes um, čia išvelgtumėm tam tikros reikšmės ir ar Ispanija galėtų su tuo sutikti ir tokią mintį toliau plėtoti. Ačiū, panas Sondergaard. Labai ačiū. Trumpas klausimas, gerbiamam ministrui, atsižvelgiant į pono Starks nuomonę. E, klausimas dėl korepero posėdžio sprendimo. Kiek suprantu, buvo nuspręsta sustabdyti rekomendacijos dėl biudžeto įvykdymo pateikimą. Klausimas, kokia šalis prieštaravo e, šiam sprendimui. Na, ministras nebūtinai turi atsakyti, įvardindamas tą valstybę, tačiau mums būtų įdomi pati tendencija, kokia valstybė daugmaž ketino susilaikyti. Ačiū, ponia Eva. Labai ačiū. Tiesiog norėjau padėkoti valstybės sekretoriui už tai, kad atvyko į šį posėdį. Po neformalios tarybos ir joje įvykusios diskusijos buvo pradėti aptarinėti mums aktualūs klausimai, klausimai aktualūs biudžeto kontrolės komitetui. Vienas iš diskusijose išiškėjusių aspektų buvo tas, kad sanglaudos politika uh, reikalauja, jog šios gausios lėšos, apie kurias kalbėjo kolegos, kad visos tos europinės lėšos, e, kurios gaunamos iš valstybių narių įmokų ir per e, fondus, būtų panaudojamos matomai, aiškiai, skaidriai tai uh, akcentuota kolegų komentaruose ir neverta slėpti to, kas vyksta Ispanijoje ar kitose valstybėse. Pas mus sanglaudos politika aiškiai pasiteisino ir uh, tie pozityvus rezultatai turi e, įtakos visoms valstybėms dalyvaujančioms šioje sanglaudos politikoje. Taigi klausiu Ispanijos valstybės sekretoriaus, kaip pirmininkaujančioji Ispanija ir joje gyvendinama politika galėtų padėti tokioms valstybėms kaip Belgija, Niderlandai. Ar kitoms, štai Belgija taip pat turi federalinę struktūrą ir šiuose diskusijose Ispanija galėtų padėti mm, parekomenduoti mums, kaip supaprastinti šią politiką, užtikrinti didesnį jos skaidrumą, prieigą, kaip geriau kontroliuoti išlaidas ir, kaip sakiau, užtikrinti skaidrumą kaip pirmininkaujančioji Ispanija galėtų padėti valstybėms, kurios išgyvena labai staitingą situaciją, tokioms kaip Belgija ar Vokietija, kurios yra federalinės valstybės kur šios e, biudžeto valdymo ir priežios funkcijos yra ne visiškai centralizuotos ir dėl to atsiranda kontrolės problemų. Uh, Anksčiau vykusių diskusijų pagrindų galbūt galėtumėte mums padėti išvengti struktūrinių fondų ar sanglaudos fondų panaudojimo renacionalizacijos, kas yra didelė rizika. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdama žodį ministrui, aš savo ruoštų norėčiau pateikti vieną klausimą, o paskui per 15 minučių ponas valstybės sekretorius atsakys į užduotus klausimus įvertiname audito rūmų ataskaitą dėl 2008 metų finansinių metų. Pastebėta daug rimtų klaidų. Kai kurios klaidos signalizuoja, kad kai kuriuose valstybėse esama sukčiavimo praiškų. Taigi klausimas, kokių priemonių ketinate imtis tų valstybių atžvilgių, kurios per dėm dažnai jau ne vienerius metus užsijima sukčiavimu ES atžvilgių. Kaip bausite tas valstybės, kaip taikysite prevencinės priemonės bei sankcijas. Kaip galėtumėte garantuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių? Ar galėtumėte suteikti tam tikras autonomijos garantijas? Taigi prašom atsakykite tarybos vardu. Labai ačiū visiems uždavusiems klausimus, pateikusiems komentarus. Kai kurie komentarai beje persipina, taigi neatsakinėsiu kiekvienam parlamentarui atskirai, pabandysiu apibendrinti visus klausimus. Norėčiau Jums priminti, kad savo pasisakymę aš norėjau akcentuoti, jog mes siekime pagerinti bendrijos biudžeto valdymą. Taigi visi sutinkame, jog išeities taškas, tikslas yra tas pats. Sutinkame, kad tobulumų ribų nėra. Tačiau e, nesuplakime visko į vieną. Nemanykime, kad taikydami perdėm toli siekiančias priemonės mes tą e, pažangos spragą sumažinsime. Mes kalbame apie klaidų lygį, kuris yra toleruotinas ir po kurio tos klaidos toleruoti negalima. Kalbame apie valdymo lygmenį, kuris nėra toks jau blogas, kaip kam, kam nors gali pasirodyti. Susipažinę su audito rūmų išvadomis detaliau pamatysime, kad iš tiesų klaidų lygis yra pakankamai aukštas, tačiau pažvelgę į jį detaliau pamatysime, kad patvirtintoji klaida yra maždaug 0,5 procentai. Taigi, pažvelkime į tai rimtai pasižiūrėkime į visus tuos skaičius bendrame kontekste. Galbūt pats skaičius e, vienas savame paimtas iš konteksto atrodo ir didelis, tačiau suvokdami bendrą kontekstą, pamatysime, kad tai galbūt nėra sukčiavimo atvejis ar e, piknaudžiavimas fondais. A, pamatysime, kad tokių atvejų yra mažai. Aišku, norime, kad klaidos lygis būtų nulinis. Taigi yra ribų tobulėjimui, tačiau nepervertinkime savo jėgų ir nesakykime, kad dabartinis biudžeto valdymo lygmuo yra nepakankamas, nes tai tvirtindami mes kvestionuojame visas ES politikos rytis, kurios yra labai sėkmingos, efektyvios. Ir tokia kritika būtų nepagrista ir net nesažininga. Aišku, esama klaidų, taip, apie tai ir kalba taryba. O kodėl jos atsiranda? Todėl, kad pasaulis nėra tobulas. Noriu pacituoti auditorumų pirmininko nuomonę apie šias klaidas. Pabrėžiu, kad tai yra ne tarybos, bet auditorumų nuomonė. Jo pirmininkas sako, jų pirmininkas sako, kad daugeliu klaidų atveju uh, buvo įsiaiškinta, kad e, reikalavimų ir nuostatų sudėtingumas yra toks didelis, kad dėl to atsiranda klaidos. Dėl to ir toliau kviečiama e, siekti supaprastinimo kaip prioritetinio tikslo. Būtent tai yra mūsų kryptis. Audito rūmų pirmininkas kviečia supaprastinti nuostatas. Aš siekčiau nesupaprastinimo, o daugiau lankstumo. Jokių būdų nekalbame apie mažesnį patikrinimo ar a, kontrolės veiksmų skaičių. Tiesiog norime labiau suprantamos, prognozuojamos kontrolės. Siekime, kad ji būtų lankstesnė, pritaikyta atskiroms valstybėms, o ne suder, suvienodinta visoje sąjungoje. Tai būtų lankstesnė kontrolė. Uh, ES lygmenių. Būtent šią kryptimį turėtumėm eiti. Auditorumai kalba apie supaprastinimą, aš kalbu apie didesnį lankstumą. Na ir kaip buvo sakyta ministrų tarybos metu, regioninės politikos ministrai bendrai pritarė supaprastinimo siekiui. Toks ir buvo pagrindinis praeitą savaitę vykusios neformalios tarybos kvietimas. Jūs klausėte, ar tvirtinant šią rekomendaciją buvo susilaikiusių. Ne. Ekofin ministrų taryba vienbalsiai patvirtino šią rekomendaciją, ne vienai valstybei nebalsavus prieš. Būtent tokia yra e, tikroji informacija, nežinau, iš kur gavote prieštaraujančios informacijos. O kai dėl nacionalinių biudžeto įvykdymo patvirtinimų, tai e, šie dokumentai yra naudingi. E, jie numato alternatyvas valstybėms, kurios nori patvirtinti e, pateikti tokį patvirtinimą, taryba tai vertina pozityviai, tačiau kai kuriuose valstybėse atsiranda problemų dėl tokių patvirtinimų patikimumo, dėl valstybių federalinės struktūros ir galimybių suderinti tuos patvirtinimus. Štai mano valstybė, turinti federalinę struktūrą, iš tikrųjų patiria problemų. Tai būtų kaip pavyzdys. Ir iš tikrųjų daugeliu valstybių tai yra sudėtinga dėl to, kad daugelis administracijų yra atsakingos už tokius biudžeto įvykdymo patvirtinimus, bet, kaip sakiau, jie būtų naudingi. Kita vertus, nenorime priversti valstybės patvirtinti e, tokius dokumentus, jeigu jų pagal, pagal tų valstybių struktūrą nėra numatyta. O kai dėl rekomendacijų gyvendinimo ligmens, tai tie atsiliekantieji e, moksleiviai patys e, blogiausi klasėje jokių būdų nėra Ispanija ir Italija. Mes ir toliau dirbame, siekdami gyvendinti rekomendacijas ir noriu aiškiai pasakyti, kad toliau sieksime supaprastinti procedūras. Savame suprantama, turimos procedūros turėtų būti tobulinamos, to ir siekiame. Uh, Be kita ko noriu Jums priminti, kad mūsų institucinė sąranga yra labai sudėtinga, pradedant komisiją, parlamentu, Olafu, daug institucijų dirba šioje srityje, taigi turime pasinaudoti jų sukauptą patirtimi prieš išradinėdami kažką naujo. Būtent tokie kryptimi ir ketiname eiti. Nors konstatuoju, kad valdymą vis dar būtų galima gerinti. Dar viena sudėtinga sritis tai yra politiniai santykiai tarp Europos parlamento ir nacionalinių politinių institucijų. Mums tai yra a, nauja teritorija. Turėsime pasiaiškinti, kaip formuoti tokius politinius santykius, kaip orientuotis į sieki uh, santykius tarp Europos parlamentų ir nacionalinių institucijų padaryti geresnius atitinkamų valstybių konstitucijose ir pirminėse bendrijos sutartise nekonkretizuojami tokie santykiai. Taigi kol kas atsakymo jums negaliu pateikti, bet tai reiškia, kad turi keistis tam tikrą pusiausvirą. Baigdamas norėčiau Jums padėkoti už komentarus. Vyksta dialogas, kuriame dalyvaujame visi, norėtumėm pasinaudoti jūsų pateiktais komentarais ir toliau dirbti minėtose sritise, tokios pozicijos laikosi taryba labai svarbu, kad taryba dirbtų iš vien su parlamentu ir komisija ir tokiu būdu pagerinti ES fondų valdymą. Tokia būtų mano žinia, tokia buvo ECOFIN ministrų tarybos išvada visos valstybės, visos institucijos vaidina esminį vaidmenį, gerinant fondų valdymo kokybę, bet neper, e, neperkaiskime, neperviršykime savo jėgų, atsižvelkime ir į kitas politikos rytis, tokias kaip sanglaudos ar žemės ūkio politika, juk daugelis šių sričių funkcionuoja puikiai ir mes norime, kad jos tokios ir išliktų. Taigi tokia būtų mūsų žinia, toks būtų mūsų kvietimas stengtis dirbti kartu, išliekant konstruktyviais, nekvestionuojant pirminių susitarimų ar bendrų vertybių. Taigi ačiū. Ringraziamo il Consiglio nella persona del Ministro. Dėkuoju ministrui Okanija bei visai tarybai. O dabar tęsime mūsų darbą ir periname prie penktojo darbo atvarkės punkto, tai yra prie 2008 metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo O konkrečiau prie trečiojo skirsnio. Han Ander, Anderne prie mūsų. Han Enendor komisarai prie mūsų prisijungs. Ir dabar sutikiu žodį ponui Liberatskijui. Dėkuoju pirmininkė. Ministras jau pristatė biudžeto vykdymo dalykus ir aš norėčiau tik tai kai ką papildyti. Mes nekalbame apie sukčiavimą. Mano pranešime, kuriame kalbama apie 2008 metų biudžetą, nėra ne vieno žodžio apie sukčiavimą. Be to, mes ir nekvestionuojame nei sanglaudos, nei žemės ūkio politikos. Ne, mes kalbame visiškai apie kitus dalykus. Mes kalbame apie rezultatus bei apie tai, kiek tai kainuoja. Mes kalbame apie uh, biudžeto drausmę bei apie tai, kaip yra naudojamos lėšos. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes tiesiog norime pasakyti, kad iš esmės situacija gerėja visoje Europos Sąjungoje. Tačiau ne viskas yra tobula. Todėl pranešime išsakytos ir kelios kritinės pastabos. Viena iš jų yra tai, kad e, mes žengėme į priekį labai lietai, tam, kad mes galėtume užtikrinti, kad klaidų lygis neviršytų nustatytų 2 procentų, nustatytos 2 procentų ribos, na, mums reikės dirbti 20 metų. Ir aš norėčiau labai aiškiai kai ką pasakyti ir norėčiau, kad komisija sureaguotų į tai. Taigi, ar įmanoma būtų iki šių metų pabaigos sulaukti atsakymo iš komisijos apie nacionalinių deklaracijų rengimo metodologiją? Mes žinome, kad darbas vyksta komisijoje Ir mes norime, kad mums būtų pateikti labai aiškus ir, ir konkretus atsakymai apie tai, kada tai bus padaryta. Antra, mes norime, kad mums taip pat būtų aiškiai pasakyta, kada bus supaprastintos struktūrinių bei sanglaudos fondų lėšų naudojimo procedūros. Ir kad mums būtų pasakyta, kas vyksta su avansiniais mokėjimais ar šios lėšos yra tinkamai panaudojamos ir ar valstybės narės naudoja šias lėšas tam, kad dabar, dabartinėmis aplinkybėmis pagerintų savo biudžeto padėtį, ar tam, kad jos atvyktų, atliktų uh, numatytas investicijas. Tai, kad klaidų lygis e, siekia 11 procentų per metus, yra tikrai nepriimtina. Tai šioje srityje E, klaidų lygis. Sudaro 11 procentų. Toliau išorės veiksmai 49 procentai. Štai toks yra klaidų lygis šioje srityje. Ir aš manau, kad situaciją iš tiesų galima būtų ženkliai pagerinti. Taigi, Visos detalės, visa e, informacija buvo pateikta komisijai ir aš norėčiau dabar, kad komisija man atsakytų į vieną aišku klausimą. Kiek laiko komisijai prireiks tam, kad ji galėtų pateikti mums dokumentą, darbo pobūdžio dokumentą, bei veiksmų planą. Patikima, aišku, veiksmų planą. Jau kažkada e, gavome panašų dokumentą Šis dokumentas buvo oficialiai patvirtintas komisijos. Tačiau man atrodo, kad po to apie jį buvo visiškai pamiršta. Ir niekas nieko nedarė. Taigi mums reikia veiksmų plano, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kaip komisija, komisijos viduje ketina kuri, koordinuoti savo veiksmus. Mes norime, kad būtų pagerintas horizontalusis biudžeto priežiūros koordinavimas. Toliau. Aš kalbu apie, toliau kalbėsiu apie biudžeto valdymą. Kokie būtų konkretos terminai ir priemonės šioje srityje? Aš manau, kad komisija turėtų galvoti apie tai, kaip galima būtų kaip galima būtų užtikrinti, kad lėšos, nepanaudotos lėšos nebūtų kaupiamos, nes e, pastaraisiais metais šios nepanaudotos lėšos e, padidėjo 14 procentų ir sudarė 155 milijardus eurų. Toliau, nacionalinės metodologijos. Ar mes galime tikėtis iki 2010 metų pabaigos, kad valstybių narių vartojama metodologija bus suvienodinta. Ar jūs galėtumėte šį klausimą atsakyti dabar? Nes jei mes negausime konkretaus atsakymo, turėsime sustabdyti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą ir palaukti, tol kol komisija pateiks tokį atsakymą. Toliau. Toliau aš savo pranešime kalbu apie tai, kad komisija privalo prisimti atsakomybę už tai, kaip prasiekiama ES politinių tikslų. Europos komisija nėra izoliuota institucija, nėra institucija, kuri veikia visiškai skirai nuo kitų ES institucijų. Komisija tiesiog yra priemonė, mechanizmas, kuris turėtų padėti Europos bendrijoms pasiekti užsibrieštų tikslų. Toliau išieškojimai. Aš rengiau šį pranešimą ne tam, kad tiesiog pateikčiau daug skaičių. Mano tikslas buvo apžvelgti dabartinę padėtį realiai, bet reikalauti, kad būtų aiškiai pasakyta, kada ir kaip buvo panaudotos lėšos, kokiu rezultatu buvo pasiekta ir kodėl šios lėšos buvo naudingos valstybėms narėms. Taigi, komisarė, kiek laiko jums reikia tam, kad jūs galėtumėt pateikti atsakymus į visus šios klausimus? Ir ar mes dabar turėtume sustabdyti biudžeto vykdymo procedūrą ir palaukti jūsų atsakymų, Ar turėtume taip pasielgti? Mes Europos parlamente norime pradėti bendradarbiauti su nauja Europos komisija, ypač biudžeto srityje. Ir taip pat mes norime, kad būtų pateiktos labai aiškios taisyklės dėl busimųjų finansinių perspektyvų rengimo. Štai ko iš manęs prašė mano e, kolegos. Mes norime, kad komisija labai konkrečiai atsakytų į visus mano pateiktus klausimus. Pažvelkite, pažiūrėjau, penktą punktą. Jis yra tuščias, ten nieko nėra. Nieko negalime pasakyti dėl šio punkto. Tai yra akivaizdus ženklas, kad turime sustabdyti biudžeto vykdymo procedūrą. Mums reikia konkretaus atsakymo. Liberalski, do la parola al... Ačiū, ponui Liberatski. Ir dabar steiksiu žodį komisijos nariui, ponai Han. Mr. President, thank you. Honorable member. Pone pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento ir auditorumų nariai, gerbėmėjai ponai ir ponios. Pirmiausia, norėčiau steikti Jums žodį, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs sutikėt man šią galimybę kreiptis į Jūs. Man yra labai malonu dalyvauti Jūsų posėdėje. Pirmiausia, dėl to, kad tai, apie ką kalbėsiu, teikia vilties. Mes jau per, girdėjome per nelik daug negerų uh, žinių praeitėje, o dabar jau situacija keičiasi. Per klausimus parlamente aš kalbėjau labai atvirai. Aš sakiau, kad aš kovosiu su klaidomis, e, sukčiavimu bei netinkamu lėšų panaudojimu labai griežtai, nuožmiai. Aš taip ir elgiuosi. Ir aš džiaugiuosi, kad e, komisijos veiksmų planas pasiteisino. Veiksmų planas iš tikrųjų buvo paskutinis e, žingsnis e, ilgo proceso, kuris prasidėjo, kai audito rūmai pateikė savo rekomendacijas uh, dėl 2006 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Nuo to laiko veiksm, e, komisija įvykdė visus numatytus veiksmus, o mes e, pristatėme visas tai, e, ataskaitas jums bei plenariam posėdžiui. Taigi, kokias išvadas galime padaryti, kokie yra pagrindiniai rezultatai. Pirmiausia, komisija atliko 50 didelės rizikos valdymo institucijų auditą taip pat sustiprino kontrolės sistemą ir todėl, todėl mes sugebėjome tinkamai nustatyti, kuriuose sritise atsiranda didesnė klaidų rizika ir, ir tas problemas taisime. Tol, e, toliau mes stipriname savo priežiūros e, instituciją. Antra, mes dabar greičiau vykdome visas procedūras. Taip pat sustiprinome e, klaidų ištaisimo priežiūrą, atsižvelgdami į 2006 metų e, patirtį ir taip pat sureagavome visus pažeidimus. Komisija labai griežtai e, reikalauja, kad būtų ištaisytos visus klaidos. Taigi mūsų veiksmų planas turėjo labai realių apčiuopiamų rezultatų. 2008-2009 metais Mes už, iš to už, e, sugebėjome papildomai surinkti 3,8 milijardų eurų. Tai yra kokios daugiau nei uh, anksčiau. O 2009 metais mes papildomai surinkome 7,8 milijardų eurų. Ir taip sumažinome rizik, klaidų riziką, kurią, e, kurią gali patirti Europos Sąjungos biudžetas. Ir uh, Galiausiai finansinės korekcijos buvo atliktos ir valstybėse narėse, siekiant užkirsti kelią toliam netinkamam ES lėšų naudojimui. Pagrindinė priemonė ir pagrindinė, pagrindinis e, priežiūros stiprinimo žingsnis buvo reikalavimas pateikti nacionalinės deklaracijas kuriuose turėtų būti atspindėti, kaip yra valdomos e, ir administruojamos ES lėšos. Mūsų patirtis e, teikia nemažai vilties, nes mes matome, kad 2007-2013 e, metais, 2007-2013 metų finansinės perspektyvos įgyvendimas yra kur kas mažiau kenčia nuo klaidų. Mes naudojame metodologiją, pagal kurią nustatomos klaidos, kuri yra panaši į auditorumų naudojamą metodologiją. Ir galiu jums, turiu jums prisipažinti, kad dabar uh, uh, mėgau kur kas geriau, pirmiausia, dėl to, kad sumažėjo klaidų lygis, palyginus su 2000-2006 metų laikotarpiu. akivaizdu, kad, kad kol kas mes žinome tik tai apie patį 15 valstybių, valstybių narių, kadangi ne visos dar jos pateikė lėšų administravimo deklaracijas. Tačiau mes jau iš patiktų deklaracijų matome, kad pritakus visas finansinės kolekcijas bei, bei atlikus patikrinimus, klaidų lygis yra kur kas mažesnis. Ir mes galime pasakyti, kad visi mūsų veiksmai pasiteisino Ir poveikio ataskaitoje yra labai aiškiai pasakyta, kad komisija sustiprino savo gebėjimus prižiūrėti investicijas pagal pasidalyjamąjį valdymą sanglaudos politiko, sanglaudos politikos rytise. Mes manome, kad mes sugebėjome pasiekti užsibrieštų tikslų ir kad mūsų veiksmų planas kol kas pasiteisino. Tačiau neturėtume uh, dabar nusiraminti, kadangi mes tik tai pradedame darbą. Ir dabar, pirmininkė, siūlyčiau Jums perduoti žodį komisarui Andorui, kad jis papildytų mano pasisakymą. Dėkuoju, komisaras Andor. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, garbėjai nariai. Norėčiau pradėti nuo panašios pastabos, kurią ką tik išsakė komisaras kolega Han. Mums yra tikrai didelė garbė susitikti su parlamentarais, bet ne tik tai. Labai svarbu akcentuoti komisarų atsakingų už tokias didelės, daug apimančias finansinės priemonės funkcijas. Aš atsakingas už e, biudžet, sostinį, už biudžeto portfelį, kuris sudaro maždaug 10 milijardų eurų. E, kai gavau tokį pasiūlymą, supratau, kad į mano portfelį patenka ne tik užimtumo ir darbo rinkos priemonių valdymas, bet ir labai ženklių ES biudžeto dalis Valstybės narės yra atsakingos už fondo biudžetų, biudžeto valdymą, tačiau komisija išlaiko bendrąją šių lėšų valdymo priežiūros atsakomybę. Taigi ji yra atsakinga už bendrasias kontrolės priemonės. Jau anksčiau suvokiau, kaip svarbu taikyti tinkamas kontrolės priemonės. Šį suvokimą atsinešiau ir į komisiją aš ne tik suvokiu kontrolės priemonių efektyvumą, efektyvumą bet ir imuosi atsakomybės tas priemonės įgyvendinti. Uh, Ta pati galiu pasakyti ir apie auditorumo ataskaitos įgyvendinimą. Taigi džiugu, kad man suteikėte progą su jumis pasidalinti savo nuomonėmis. Kaip ką tik pasakė Johannesas, buvo efektyviai gyvendintas veiksmų planas, kuris atnešė pozityvių rezultatų e, per tris programavimo laikotarpius. Pirmasis nuo 94 iki 99. Tuomet komisijos tarnybos priežiūra taikė e, finansinėms korekcijoms ir į ir įvairioms ataskaitų įgyvendinimo procedūroms tuo met e, buvo išieškota lėšų apie maždaug 865 tūkstančius eurų, milijonus eurų. E, toliau 2008-2009 metais imtasi ambicingesnių priemonių. E, bet 2000-2006 metais komisija sustiprino koordinavimo veiklą ir ėmėsi griežtesnių priemonių rekomendacijoms valstybėse narėse įgyvendinti, atsižvelgiant į auditorumų ir komisijos nustatytas uh, rekomendacijas. Finansinės korekcijos siekė net 2,9 milijardus eurų 2008 metais. O prieš 8 metus a, tos korekcijos buvo mažesnės. Jų skaitinė išaiška buvo 2,1 milijardai eurų. Komisijos tarnybos taip pat ėmėsi veiksmų, kad atnaujintų gairias dėl metinių suvestinių ataskaitų. E, gairėse sakoma, kad atsiskaitomumas turėtų būti vykdomas e, laiku ir tiksliai. E, tai atsispindėjo jau 2000-2006 metų finansinėse programuose. O kalbant apie programavimo laikotarpį nuo 2007 iki 2013, komisija dar griežčiau e, siekia gyvendinti numatytas priemonės dėl e, biudžeto priežiūros ir kontrolės sistemų bei a, a, paklaidų mažinimo. 2006 metais patvirtintos taisyklės dėl programavimo laiko tarpiui nuo 7 iki 13 metų skirtų valdymo priemonių. A, tos taisyklės grindžiamos patirtimi sukaupta anksčiau. E, šių gairių įgyvendinimas jau atnešė rezultatų 2009 metais. E, pavyzdžiui, išlaidų pateikimo uh, ar deklaravimo procesas supaprastėjo, dabar atskiriant tiesioginės ir netiesioginės išlaidas. Taip pat supaprastintos atsiskaitomumo taisyklės dėl pajam, pajamas atnešančių projektų, uh, Komisija mano, kad veiksmų planas buvo visapusiškai įgyvendintas, tačiau siekiame ir toliau nemažinti pagreičio ir gerinti priežiūros gebėjimus, kas apima pačią priežiūrą, gairias ir aišku mokėjimų sustabdymą bei finansinės korekcijas. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū. Ir dabar suteiksime žodį komisijos nariui šiame, tai jeigu jis pageidautų. Thank you, Mr. President. Uh, I would like just to respond. Dėkuoju, pirmininkė, aš tiesiog norėčiau atsakyti į kelis pranešėjo pono Libereskio klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai, kad šiame posėdėje, kuriame svarstomas yra biudžeto įvykdymas, uh, dalyvauja trys komisijos nariai, parodo, kad e, kolegija yra pasirengusi prisimti visą atsakomybę, kurie tenka pagal biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Taigi mes ketiname ir toliau taip dirbti sutelktinai tam, kad pagerintume šį procesą. Jūs ką tik išgirdot uh, mano kolegų pasisakymus apie veiksmų plano įvykdymą. Ir iš jų žodžių jūs tikriausiai supratot, kad mes jau ėmėmės nemažai priemonių, kurių dėka sugebėjome daug ką pagerinti, patobulinti ES lėšų naudojimą. Taigi aš niekiek nebejoju, kad mes sugebėsime teigiamą das pasiekti kur kas anksčiau nei uh, po 20 metų. Kaip aš esu įsitikinęs, kad bendromis pastangomis mes sugebėsime pasiekti šį tikslą netrukus. Veiksmų planas. Jūs tikriausiai atsiminat, kad ponas Buzekas savo laiške paprašė, kad aš per tris mėnesius po to, kai pradėsiu eiti savo pareigas, pateikčiau jums veiksmų planą. Ta ir padarysiu. Šiame veiksmų plane bus nurodyti konkretus veiksmai bei uh, jų įvykdymo grafikas. Ačiū, ponai Šemeta, ir dabar klausimus galėsite pateikti, bet kalbėkite trumpai, nes penktą valandą šis klausimų raundas baigsis. Pone Kreslė, ačiū. E, sveiki atvykę, tikrai džiaugiamės tuo, kad komisija pagaliau patvirtinta ir pagaliau galime diskutuoti su jumis. Na ir norėčiau paklausti, ar iš tiesų tos sėkmės žinutės, apie kurias kalbate, yra teisingos. Kasmet komisija mums žada, kad e, tai štai ši ar kita valstybė narė e, privalės būtinai tą ir tą padaryti. Na, o paskui vėliau klausiant, kiek visgi įplaukia į biudžetą, pasirodo, kad netiek jau ir daug. Taigi, manyčiau, kad reiktų apeliuoti į atsargumą dirbantus skaičiais ir neteikti klaidingos informacijos. Komet žvelgiame į struktūrinius fondus ir matome, kad 11 procentų klaidingų išmokų buvo padaryta buvo uh, užfiksuota, tai yra pažeista ES teisė. Uh, tai per septynerius metus, uh, regis 21 milijardas ar, ar apie 20 milijardų eurų, negaliu dabar taip greitai mintinai suskaičiuoti, buvo neteisingai išmokėta ir per visą apskritai e, laikotarpį 3,5 milijardo eurų buvo išmokėta. Galiu pateikti visų pačių įvairiausių pavyzdžių, bet e, valstybė, kuri gavo 60 milijardų eurų per visą tą laikotarpį, tik pusantro milijardo e, gražino. Tad iš tikrųjų kyla klausimas, ar labiausiai nukenčia visgi tos valstybės narės, kurios stengiasi dėl kontrolės. Iš tiesų jau atėjo laikas kvestionuoti tuos e, rezultatus neva teigiamus. Mes nuolat kalbame apie tai, kad reikia dirbti su nauja sistema kokia nors. E, audito rūmai nuolat sako, kad kol kas sistema e, tinkamai neveikia. Taigi situacija visgi keistina. E, ir dabar žodis kam nors iš komisijos narių, kas norėtų atsakyti. <clears throat> Ačiū. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti. Aš e, žinau, kaip yra su skaičiais ir kaip atsargiai reikia su jais dirbti dėl to visgi elgčiausi gal kiek santūriau ir neteikčiau jokių um, rimtesnių teiginių, kol skaičiai nėra patvirtinti. Bet visgi galiu pasakyti, kad veiksmų planas tikrai lems e, esminį pagerėjimą, o šios priemonės tvarumas ir reikšmingumas, aišku, išiškės tik po šių metų, kadangi žinote, patys suprantate, kad šiek tiek e, nusistūmė darbai, kalbant apie programavimo laikotarpius. Ir mes dabar einamo laikotarpio priemonės kaip tik audituojame. Ir jau esame padarę įvairių um, e, skaičiavimų, iš kurių matyti, kad pasieksime gana, ryškų, viena, gana aišku vieną ženklį skaičių. Ir dabar steiksiu dar e, savo kolegai žodį. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau akcentuoti, kad taikant audito rūmų metodiką, metodiką, kuri ir buvo pritaikyta nėra teisinga e, kvai, klaidos lygį, e, kuris yra iš, išreikštas procentais, paversti skaitinę išraišką, konkrečią sumą. Taip pat neteisinga pliusuoti tas klaidų lygio um, dalis, metinės dalis, į bendrą laikotarpių dalį, nes tos klaidų lygio dalis tai yra momentinė situacijos nuotrauka. Taigi reikia aiškumo. Baig, pasibaigus tam tikram laikotarpiu reikia atsižvelgti ir į įvairius klaidų pataisimus ir tuomet nustatyti galutinį klaidų lygį. Iki šiol Tai padaryta tik tai 94-99 metų laikotarpį. Komisaras Han kalbėjo apie tai, kad rezultatai, kurie bus galutiniai ir publikuotini, bus e, daug žemesni, nurodys daug žemesnę paklaidą nei 11 procentų. Taigi, matyti, kad klaida tai nėra kažkoks tai vienkartinis, nukrypimas tai yra bendra tendencija ir pabaigus periodo vertinimą kartu su audito rūmais mes sukonkretinsime tą metodiką, kuri turėtų būti taikoma. Antra vertus, galėtume ir pabandėme įvertinti situaciją dėl pačių naujausių išlaidų. Kalbant apie jas, Turime galvoti apie 2007-2013 periodo išlaidas. Praeitais metais bandėme parengti mini DAS, taikydami auditorumų metodiką turimiems duomenims. Tai yra duomenims, kuriuos turėjome iki praeito rudens ir parengti prognozes naujo laikotarpio išlaidoms su tam tikrais prevenciniais veiksmais, kad būtų galima sumažinti klaidų lygį ganėtinai ženkliai, mažinant nuo 11 procentų. Tai e, leistų optimistiškiau vertinti ateities veiksmus. Bet aišku, tai jokių būdų nereiškia, kad mes turime ateit, turėsime ateityje mažinti savo pastangas. Kai dėl e, korekcijų e, čia išvelgčiau keletą scenarijų. Visų pirma, korekcijas galėtų atlikti pačios valstybės narės, o Tokiu būdu gautos lėšos galėtų vėl būti panaudotos valstybėse narėse išlaidų pavydalu. Mūsų siekis būtų turėti tas lėšas e, ir jas panaudoti teisingai. Kita galimybė. Komisija aptikusi klaidas, jas turi aptarti su valstybėmis narėmis, šios turi patvirtinti komisijos skaičiavimus ir e, pataisyti savo skaičiavimus, bet vėlgi tai nereiškia, kad valstybė narė tas lėšas praranda. Ir paskutinis etapas. Komisija aptikusi klaidas, jas pateikė valstybei nariai, bet ši nepritarė siekiu taisyti komisijos identifikuotą klaidą. Tokiu atveju komisija e, pasiūlo bendrą e, korekciją valstybei nariai, net correction, tokiu atveju valstybė šias lėšas praranda. Vėlgi, mes galime pasakyti, kad 2000-2008 metais korekcijų ligmuo visose valstybėse narėse yra 3,8 milijardai e, eurų, tai yra 8 metų laikotarpis, e, lėšos išieškotos per komisijos ir valstybių narių nustatytas klaidas ir jas ištaisius. Taigi e, tokia informacija yra pateikiama ir ataskaito dėl veiksmų. Dėkuoju. Labai ačiū, ponia Jola. Dėkoju. Dėkoju pirmininkui už įžanginį žodį. Už... Ir be abejo dėkoju taip pat ir komisijos nariams, kad jie atvyko į mūsų komiteto posėdį šiandien, kad pasidalinote turimą informaciją. Mes peržvelgėme 18 dienos pranešimą dėl um, komunikatą dėl veiksmų plano, um, bet visgi dar nepakankamai turėjome laiko į tai pasigilinti. Turiu klausimą, kaip yra. Dėl dar įskaitomesnės, lengviau supras, suprantamos, skaidresnės informacijos. Um, nes yra konsoliduotoji dalis ir ta dalis, kurioje dar gali būti klaidų. Ir būtų puiku, jeigu audito rūmai galėtų pateikti tam tikrą metodiką, kuri būtų vieninga ir kuri leistų taip pat ir piliečiams aiškiai matyti, kur buvo klaidų ir kur ne. Galbūt komisija galėtų taip pat pateikti savo nuomonę dėl bendradarbiavimo tampresnė tarp komisijos ir audito rūmų. E, vystant tokią metodiką. Auditorumai jau sakė atsakingas už biudžeto patvirtinimo procedūras muo, kad kad yra skirtumų tarp išlaidų žemės ūkija ir bendro pobūdžio išlaidų struktūriniuose fonduose. Nežinau, ar skirtumai, kuriuos užfiksavo auditorumai, taip pat vertinami ir komisijos. Žemės ūkio srityje siekiama įvesti naujus mechanizmus, vadinasi, bus e, kitokių išlaidų, papildomų išlaidų ir čia kyla klausimas dėl naudos ir sąnaudų santykio. Jeigu iš tiesų e, sąnaudos bus didesnės, e, gal struktūrinėse fonduose galima būtų pateikti, pas, pasiekti geresnių rezultatų. Ar komisija norėtų atsakyti? Will... Aš pradėsiu, o kolegos tęs. Paskutinis klausimas dėl išlaidų kontroliai. Tai yra labai svarbus pastebėjimas. Turbūt žinote, kad rengėme leistinų klaidų lygių uh, sistemą, uh, kuri padės įvertinti išlaidų ir gautinų lėšų lygį, pagal jį nustatant ir priimtiną e, leistiną klaidą ar riziką. Jau pradėjome renkti šią metodiką, procesas prasidėjo gegužę. Šiais metais atsižvelgsime į įvairių politikos ryčių specialistų nuomonę. Apie tai kalbėsiu pristatinėdama savo programą vos po keletos minučių pagrindinis e, šios iniciatyvos tikslas yra sanglaudos tikslų užtikrinimas ir manytina, kad e, sistema pradėt e, būti gyvendinta 2011 metais. Kai dėl auditorumų ir komisijos išvadų, tai pasakysiu, kad artimai bendradarbiaujame su auditorumais. rūmais Aš pats asmeniškai ir norėčiau tęsti tokį bendradarbiavimą būtent taip, kaip jis vyksta, nes manau, kad visų mūsų bendras tikslas yra pasiekti, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas būtų teigiamas. Būtent šią kryptimį turime dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir artimai bendradarbiauti. Ačiū. Ähm, Dėkoju iš esmės galiu tikrai tam pritarti. Nuolat yra diskutuojama su audito rūmais. Na, mes tą problemą tikrai pripažįstame. Tai yra viešojo, viešasis sektorius, viešieji pirkimai. Ir e, su kolega Barnie mes dabar ėmės, ėmėmės iniciatyvos dėl glaudesnio bendradarbiavimo tarp uh, abiejų su to susijusių generalinių direktoratų. Sieksime šiame sektoriuje pagerėjimo. Nes susidurėma su nuostatų taikymo problemomis ir jeigu mes skirtingai interpretuojame nuostatas, net ir pačioje komisijoje, tai manyčiau, e, mokymai, e, tam tikras mokymų vykdymas e, vietoje iš tikrųjų jau padėtų išvengti tam tikrų klaidų. Ačiū. Estas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu trajetą komentarų, pirmiausia, dėl pono Liberatskio pranešimo. Manyčiau, vertinčiau teigiamai iš tiesų įdomus pranešimas, daugelis teisingų dalykų pasakyta, galbūt pateiksiu vieną kitą pasiūlymą dėl pakeitimų, bet iš esmės, manau, tai geras pranešimas ir galime puikiai tuo remdamiesi bendradarbiauti. Antras dalykas - dėl auditorumų. Ponas Liberatski gana kritiškai vertina audito rūmus ir čia taip pat turėčiau keletą savo pakeitimo pasiūlymų. Per sustus metus, manyčiau, audito rūmai visgi šitą pasiekė. Jie vystė toliau savo veiklą už metinių ataskaitų ribų. Ponas Bonitski yra čia su mumis ir aš norėčiau jį pasveikinti. Ypač per pastarosius penketą metų buvo įvesta naujoji sistema su e, žalia, geltona, raudona spalvomis kaip žymenimis. Ir aš manyčiau, tai mums leido lengviau suprasti procesus, taip pat trūkumus egzistuojančius valstybėse narėse. Šiuo metu vyksta Vankuverio olimpinės žaidynės, dalyjame medalį ir ponė Boničiai, jums aš suteikiau auksinį medalį už tą darbą, kurį e, nudirbote per pastarosius metus. Ta noriu labai aiškiai pasakyti, nes dėje jūs mus e, privalėsite palikti ir man labai gaila dėl to, nes mes tikrai puikiai bendradarbiavome. Trečia, salėje sėdi trys komisijos nariai. Vieną iš jų gana puikiai jau pažįstame, per klausimus jį matėme, na kiti du komisijos nariai tik pirmą kartą vieši pas mus. Ir komisijai neretai sakoma, Mm, komisijoje neretai girdime, na, štai ir vėl man tenka vykti į biudžeto kontrolės komitetą, vėl gyvenimas tapo sunkus. Ne, komis, mėly komisijos nariai, mes iš tikrųjų esame e, tikrai labai mėly žmonės, puikiai konstruktyviai, konstruktyviai bendradarbiaujame dėl e, vieningo gero tikslo ir visi e, gali patvirtinti, kad aš šiame komitete galbūt buvau griežtas, kritiškas, bet visgi teisingas. Ir būtent tas dalykas man rūpi ir kalbant apie biudžeto patvirtinimo procedūrą. Šie trys komisijos nariai sėdi pas mus čia salėje, lyg atstovaudami ir visus kitus 24. Ir man rūpėtų um, deklaracijos dėl valdymo 22-24 punktai. Panašiame anksčiau jau dalyvavo e, posėdėje, kai buvo m, mm, pas mus atvykęs Ispanijos ministras. Na ir mes, kaip parlamentas, iš tiesų manome, kad čia reikia veikti. Turime priversti tarybą teikti tas tarybą prašyti iš valstybių narių tų nacionalinių deklaracijų. Ir panas Liberatskis um, 38-39 punktuose tą labai aiškiai pasako, kad naujoji sutartis suteikia komisijai e, įgaliojimų atitinkamą linkme e, dirbti kartu su taryba. Ir mano manimu 36-42 punktai Liberatskio pranešime yra labai svarbus, tos rekomendacijos, nes nuo jų priklauso, ar e, norėsiu patvirtinti komisijos biudžeto įvykdymą, ar atidėti, nes e, man rūpi, kad viskas vyktų tinkamai. Tad taip aš įvertinčiau pono Liberatskio šį pranešimo aspektą. Ar kas nors iš komisijos narių norėtų pasisakyti šiuo klausimu? So, if, if I... Leiskite pradėti man. Visų pirma, jeigu e, jūs domina mano asmeninė nuomonė, tai taip, pasisakau labai teigiamai nacionalinių patvirtinimų atžvilgių, nes tai padėtų ženkliai pagerinti situaciją. Kita vertus, turime būti realistai, nes e, įgyvendindami šią koncepciją E, turime turėti teisinį pagrindą ir jo laikytis. Tai yra finansinis reglamentas. Pagal Lisabono sutartį e, šis reglamentas reikalauja bendro sprendimų prieimimo, taigi tarybos ir parlamento pritarimo. Turime būti labai atsargus teikdami siūlymus dėl finansinio reglamento, uh, kadangi jie mums leis toliau eiti teisėkuros proceso keliu. Bet pasiūlymai, kuriuos teiksime, bus sėtini ne tik su nacionalinėmis patvirtinimo, e, biudžeto vykdymo patvirtinimo nuostatomis, bet ir kitomis nuostatomis, leidžiančioms pagerinti situaciją ir įgyvendinti nacionalinius veiksmus. Taigi mūsų pasiūlymas sieks pagerinti e, reikalavimus dėl metinių suvestinių ataskaitų. E, taip pat reikalausime standartizuotos informacijos. Taigi reikalausime informaciją pateikti standartizuotai. Taip pat atsižvelgsime į galimybę e, reikalauti biudžeto įvykdymo patvirtinimų iš valstybių narių. E, Na ir svarbiausia, pagrindinis klausimas yra ta parengiamoji veikla, kurią turime nuveikti. Ji susijusi su reikalavimu standartizavimu ir siekiu, kad visos valstybės narės suvoktų, ko iš jų reikalaujama, kokios informacijos jos turi pateikti, kaip ji turėtų būti pateikiama vienodai, palygintinai. Na, dabartinė sistema apima taisyklės, esame jas parengę ir pataisę, tačiau teisinė prasme tos taisyklės nėra privalomos, jos yra rekomendacinio pobūdžio. Taigi, šiuos reikalavimus turime išreikšti teisinė išraiška per finansinio reglamento nuostatas. Tokiu būdu situacija patobulėtų. Ačiū. Aš norėčiau iš esmės pritarti kolegai, bet tuo pačiu jūs taip pat ir informuoti apie tai, kad aš ateinantį penktadienį dalyvausiu neformaliame ministrų, dalyvavau ministrų tarybos sustikime praėjusį penktadienį ir tikrai raginau ministrus pritarti tokiai minčiai. Mes visgi susidurime su tam tikromis ribomis ir turime kol kas keturias valstybės narės, kurios laisvanoriškų pagrindų teikia tokias deklaracijas, bet visgi tai jau yra žingsnis pirmin ir tai galėtų padrasinti kitas valstybės narės e, tą patį padaryti. Kita vertus, manau, visuomet turime galimybę kartu su audito rūmais pasvarstyti, kaip turint omenyje dabartinę teisinę padėtį, galėtumėm visgi šiek tiek paforsuoti tų nacionalinių deklaracijų teikimą ir tokiu būdu sukurti didesnį pasitikėjimą, kurio šiandieną neturime. Nes tai iš tiesų ne tik išlaisvintų mus nuo nemažos darbo dalies, bet taip pat leistų ir nuodugniau padirbėti su tų deklaracijų e, pareiškimų turiniu. Ir tai taip pat turėtų būti mūsų darbo objektas. Mes turėtumėm dirbti orientuodamiesi į rezultatus, žvelgti į struktūrinius fondus ir bandyti įvertinti, kiek e, jų lėšų skirstimas, pavyzdžiui, su, sutampa su ES 2020 tikslais. Ir ilgalaikėje perspektyvoje tai būtų, manyčiau, tinkamas užduočių pasidalymas. E, Aš to tikrai sieksiu ir stengiausi tą pertikti ir valstybių narių atstovams. Ačiū. Turime dar ketvirtį valandos keturiams klausimams ir keturiams atsakymams. Ponas Sėdai. Gerbimas pirmininkė, esu nusivylęs. Balsavimas numatytas kovo 22-ąją, taip pat kovo mėnesį numatytas galutinis pastabų pateikimo terminas, tačiau mes neturime galimybės normaliai išsakyti savo nuomonės. Einama plenarinės sesijos link. Ir atrodo, kad mūsų nuomonė niekam nėra reikšminga. Na, jeigu kažkam tai priimtina, galime eiti tokiu keliu, galbūt audito rūmų ataskaita ir įkvepia pozityviai, tačiau vis dėlto per šį biudžeto laikotarpį rezultatai nėra visiškai patenkinami. Ir nuoširdžiai prisipažinsiu, kaip parlamentaras aš ne viską suprantu. Nežinau, kaip į tai pasižiūrės mūsų piliečiai. Ir jų kalbame apie visuomenės pasitikėjimą mumis. Kalbame apie jo didėjimą arba mažėjimą. Štai kas vyksta Graikijoje iš tikrųjų mus gazdina. Komisija turi pabusti, negali būti mėganti gražuolė ir laikas, pats laikas prabusti. Komisijos darbas jokių būdų nebaigtas. Ir aš, žvelgdamas į audito rūmų ataskaitą, iš tikrųjų nesuprantu, ar pastarųjų metų biudžeto vykdymai įvertinti teigiamai ar neigiamai. Nežinau, kaip vertinamas 2008 metų biudžeto vykdymas. Jeigu aš kaip parlamentaras nesuprantu dokumento, tai ką kalbėti apie paprastus piliečius? Norėčiau kreipdamasis į komisarus išgirsti patikinimą. Ar iš tikrųjų 2008 metų biudžeto įvykdymas bus įvertintas pozityviai? Norėčiau išgirsti tai iš jūsų lūpų. Ponas Tars apie tai kalbėjo. Ir e, svarbu įsiaiškinti, kokie elementai ateityje atsiras šiuose procesuose, ko dar nėra dabar. E, spalio mėnesį teks vienokiu ar kitokiu būdu atmesti arba patvirtinti tai, ką taryba numatys gegužę. Aš, kaip biudžeto kontrolės komiteto narys, paprašyčiau jūsų nuolatos iki e, kovo 22-osios padirbėti šioje srityje, kad iš tikrųjų mes komiteto vardu galėtume patvirtinti biudžeto įvykdymą ir pasidžiaugti esančią pažangą. O jeigu tokios pažangos nėra, mes turėtumėm pateikti neigiamą das. Pirmininkas, kvieščiau kalbėti trumpai, kas atsakys į šį klausimą. Taip, kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad labai svarbu pripažinti, įvertinti tą pažangą, kurios pasiekta įgyvendinant įvairius veiksmus, kurių tikslas pagerinti finansinį lėšų panaudojimą. Visi esame suinteresuoti tuo, kad biudžeto įvykdymas būtų įvertintas pozityviai, Tai galime pagrysti įvairiomis teigiamomis rekomendacijomis, kurios atspindėtos ir pono Liberatskio pranešime. Aš kaip komisaras atsakingas už biudžeto įvykdinimo patvirtinimą imsiuosi visų priemonių, kad būtų laiku įgyvendinti atitinkami veiksmai, kad situacija toliau gerėtų, kad būtų galima užtikrinti geresnį ES lėšų panaudojimą. Bet tik jūs nuspręsite, ar tas das bus teigiamas, o komisija yra pasirengusi jums pateikti visą reikiamą papildomą informaciją, kad jūs galėtumėte priimti informuotą sprendimą. Ačiū. Ačiū, ponas Gebrandy. Ehm, <clears throat> er Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Stark sakė, kad tai jau 11-ojo biudžeto patvirtinimo vykdymo e, procedūra, man tai yra pirmoji ir galbūt aš kiek pernelyg rožinėmis spalvomis žvelgiau iš reikalą, nes maniau, kad ir valstybės narės siekia situacijos pagerėjimo. Bet būsiu atviras iš tiesų. Esu gan sukrustas to, ką sakė šiandieną Ispanijos ministras. Jis tik slepiasi už tų sudėtingų taisyklių rinkinio, e, už mažo klaidų, mažos klaidų procentinės išaiškos, tačiau nei karto negirdėjau e, aiškiai sakant, jog jis pasiryžęs keisti situaciją. E, komiteto klausimų buvo nemažai, bet nei vieno konkretaus atsakymo. Ir tai mane iš tiesų ne, tai man iš tiesų kelia nerima. Mums juk reikia abipusio e, sutarimo. Mano šalyje, Niderlanduose, per pastarosius keletą metų e, vis labiau skeptiškai nusiteikę piliečiai ES atžvilgių, e, tad juntamas tas pasitikėjimo trūkumas. Ir man tai iš tiesų užkliūna, o dabar tampa aišku, kad mes kaip bendrijos institucijos, parlamentas ir komisija negalime nesutarti. Mes turime bendromis jėgomis e, eiti į dialogą kartu su taryba ir su ją kalbėtis. Turėtumėm galbūt nustoti kalbėti apie pasiektą pažangą, o atkreipti dėmesį į, valstybė, į situaciją valstybėse narėse, o situacija tokia, kad jos nepasirengusios ką nors keisti. Mes iš esmės visgi pasirengę pat, duoti patvirtinimą biudžeto įvykdymui, bet visgi reikia, kad būtų aiškiai pasakyta, jog siekiama situacija keisti ir valstybės narės turi griežčiau vertinti lėšų skirstimą ir administravimą. Mes turime dirbti kartu, turime naudotis esamomis, esama biudžeto tvarka e, ir visiškai sutinku su pono Starks pasisakymu dėl tų skaičių, kurie atspindimi pono Liberatski pranešime. Visgi bendromis jėgomis turėtumėm priversti valstybės narės teikti nacionalinės deklaracijas ir labai tikiuosi, kad man galite pritarti. Prego, chi vuole prendere la parola? Kas norėtų atsakyti į šį klausimą? Well, I just uh, could uh, actually already <laughs> answer to your... Na, aš manau, kad aš jau atsakiau į jūsų klausimą, kalbėdamas anksčiau. Mes šiuo metu rengiame finansinės uh, finansinio reglamento peržiūrą. Mes nagrinėjame konkrečias savokas ir mes, komisija, esame pasirengę keisti nemažai ką. Mes pateiksime savo pasiūlymą dėl finansinio reglamento ir tuomet uh, parlamentas ir taryba galės įsvarstyti bei pateikti savo nuomonę. Baudų savoka iš tiesų nėra geriausia, nėra geriausia apibriešta. Aš manau, kad mes turime galvoti apie partnerystę, apie pirago ir botago principą, tam, kad paskatintume valstybės narės geriau naudoti uh, jas, joms skiriamas lėšas, kadangi tai būtų ir joms naudinga. Jos pačios yra suinteresuotos tom, ka, tuo, kad šios lėšos būtų kuo geriau panaudotos. Taigi valstybės narės pačios turėtų susirūpinti dėl pernelyg didelio klaidų lygio. Ir manau, kad toks požiūris yra puikus parlamento tarybos ir komisijos bendradarbiavimo pagrindas. Geier. Panas Gair. Aš, man rodos, taip pat galėsiu labai trumpai pasisakyti, nes net ir nesitikiu atsakymo iš e, komisijos narių. Sveikinuosi taip pat nuoširdžiai su komisijos nariais, su panu Šemetą jau matėmės, bet taip pat ir pana Han ir pana Andro. Noriu savo frakcijos ir taip pat mūsų komiteto vardu nuoširdžiai pasveikinti. Mes šiuo metu susiturime su, galima sakyti, trejopa problema. Viena vertus turime DAS, kur, kuri remintis auditorumų ataskaitomis e, geresnė negu bet kada anksčiau, daug kur žalia spalva, bet visgi tai realybės ko gero netitinka. Šioks toks paradoksas. Antras paradoksas - sutinkame, kad e, lėšos administruojamos dalyjantis atsakomybę, bet tai reiškia, kad e, turime dalintis atsakomybę taip pat ir šalinti klaidas, kurias padaro valstybės narės. Ir čia sutikčiau beje tuo pat metu su kolega Grabandi, kad taryba visgi ne visai pasirengusi aktyviai veikti e, to link, kad visgi situacija gerėtų. Mes kol kas tik tai su komisija regis galime bendradarbiauti um, kaip biudžeto kontrolės komitetas. Na ir tada trečias paradoksas, štai sustinkame su trimis komisijos nariais, kurių, e, kurie dirba su visiškai naujais portfeliais. Ir be abejo, su džiaugsmu išklausėme pono Han, E, ir jo optimizmą mes taip pat, aišku, esame optimistiškai nusiteikę. Bet ar tai galėtų būti pagrindas e, patvirtinti biudžeto įvykdymą, na nežinau, nesu dėl to iki galo įsitikinęs. Labai norėčiau padėkoti kolegai Liberatskiu už jo pateiktą pranešimą, kuriame yra užfiksuota nemažai klaidų ir trūkumų. Uh, tiesiog atkreipsiu dėmesį į nemažą procentą pareigūnų, e, kurie dirba e, koordinacinės veiklos e, srityje. Be abejo, aš dabar negaliu diskutuoti su visais trimis komisijos nariais apie tai, nes tai nėra jų kompetencijos sritis, bet visgi man kyla nemažai bejonių, kokią išvadą mums kaip komitetui padaryti. Ir nors komisijos nariai kalba apie pažangą rodomą, visgi manyčiau, kad mes norėsime laiko dar iki spalio, kad galėtumėm iš tiesų įvertinti tą realią pažangą ir tuomet jau būtų galima priimti į viską įvertinus galutinį sprendimą. Prego, per una risposta. Prašau, kas norėtų atsakyti. Niente, non vuole rispondere. Onorevole Sondergaard. Jeg vil også sige øh, velkommen til. Pane Sandigan. Taip, aš taip pat norėčiau pasveikinti naujus komisijos narius. Pradėjus e, dirbti, per ateinančius metus mums ne, nemažai teks bendrauti. Aš dalyvavau tik kitariuose biudžeto vykdymo procedūrose. Ir man kilo toks klausimas, ar gali tai būti, kad, sakykime, 2014 metais mes vėl sėdėsime šioje salėje ir klausysime taip pat pranešimo apie visą padarytą pažangą. Ir ar gali taip būti, kad 2014 metais audito rūmai mums pasakys, kad struktūriniuose fonduose buvo klaidų lygis buvo 9 procentai. Ir tuomet mes vėl pasakysime, na gerai, ne gal ir tai ir negerai, bet mes vis tiek galime patvirtinti biudžeto įvykdymą. Manau, kad tai labai tikėtina situacija. Aš manau, kad komisija reikia labai aiškiai pasakyti, kokie turėtų būti tikslai. Komisija turėtų nusistatyti šios labai konkrečius tikslus. Tik tuomet mūsų bendradarbiavimas bus prasmingas. Kadangi mes negalime iš tikrųjų išnagrinėti visų detalių, mes negalime gilintis uh, į kiekvieną smulkmeną tikrinti, ar visi įsigyti rašikliai yra naudojami pagal paskirtį. Mes tiesiog norime, kad būtų nustatyti tikslai ir kad komisija mums pasakytų, ar pasiekė juos ar ne. Antra. Mes girdėjome, kad veiksmų planas buvo visiškai įgyvendintas. Puiku, Bet būtų labai gerai, jei mes suteiktume ir audito rūmų atstovams išsakyti savo nuomonę apie tai, ar iš tikrųjų šis veiksmų planas buvo tinkamai ir visiškai gyvendintas. O dabar dviems minutėms suteiksiu žodį komisijos nariams, o po to pereisime prie šešto darbo tvarkės punkto. Prašau. Ja, Aš pasistengsiu trumpai atsakyti į kelis tuos klausimus. Uh, na, turiu pasakyti, kad miegu gerai, bet visgi netaip jau giliai, tad galiu esant reikalui atsibusti ir tinkamai sureaguoti, manau. Per pastarosius keletą metų, manau, mes pakankamai gerai bendradarbiavome su, auditorumus, su auditorumais. Ir mūsų skaičiavimai vyko pagal tą pačią metodiką. Tad jeigu visgi dirb, dirbama remiantis tuo pačiu pagrindu ir pasiekiami tie pači rezultatai, tai aš manau, kad tai rodo, jog mes esame teisingame kelyje ir kad egzistuoja tam tikras pasitikėjimas, kurio mes galime iš jūsų tikėtis E, ir gali tikėtis visos institucijos dėl savo darbo teisėtumo. Tik kol kas to dar nepastebėjau. O manyčiau, kad tai, ką mes visgi pateikėme iki šiandienos, ką sugebėjome pateikti, turėtų būti tas pagrindas, e, kuris leistų mums puikiai bendradarbiauti ir per ateinančius keliarius metus. Ačiū. Dar kartą, ponė Greslė, 30 sekundžių. Na, dėl nacionalinių deklaracijų. Buvo siekiama e, šiek tiek pakeisti biudžeto tvarką dėl išorės veiksmų tarnybos steigimo ir man kyla klausimas, ar jūs esate pasirengę um, jai pritarti kaip komisija. Pensateci e poi ce lo fate sapere. Saluto la Commissione e passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno uno scambio di idee con il commissario. Dėkuoju komisijai. Ir dabar perėmė prie šešto darbo tvarkės punkto, tai yra prie keitimosi nuomonėmis su komisijos nariu, ponu Algirdu Šemeta. Komisijos prašymų yra rengiamas šis e, susitikimas. Aš dėkoju audito rūmų nariui, Džios Vaiboničiui kuris taip pat dalyvauja šiame posėdėje. Ir mes kalbėsime apie Olafą, apie finansinį reglamentą bei apie programą, kurią komisija ketina pateikti parlamentui. Žinome, iškilo problemų dėl naujo Olafo vadovo paskirimo. Be to, mes e, galėsime sužinoti nemažai ir apie laikinai Olafo vadovą. Ir aš tikiuosi, kad komisijos narys galės mums e, išsameu apie tai papasakoti. Ir prašau, mes valandą galime skirti šiam klausimui. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as I'm... Ačiū, ponas pirmininkė. Kaip aš ir žadėjau anksčiau, aš ketinu per kelis ateinančius mėnesius pateikti konkretų veiksmų planą, o šiandien aš tik tai norėčiau pristatyti Jums prioritetinės sritis, pakalbėti apie tai, kas mūsų nuomonė yra svarbiausia, vykdant biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, bei sakyti į pastabas, kurias Jūs išdėstėte savo laiške, kuriame teiravotės apie Olafo veiklą. Esu įsitikinęs, kad mes visi turime bendrą tikslą, tai yra užtikrinti, kad piliečiai ir mokesčių mokėtojai pasitikėtų institucijomis bei valdžios įstaigomis ir kad neturėtų jokių abejonių, kad lėšos tinkamai yra naudojamos. Audito rūmo, mū, rūmai savo ataskaitose bei taryba ir Europos parlamentas uh, patvirtintumės komisijos biudžeto įvykdymo, pat, uh, biudžeto įvykdymą ir atkreipėsi tai nemažai dėmesio. Mums reikia dar siekti pažangos e, struktūrinių veiksmų srityje, finansų valdymo, valdymo srityje bei kitur. Ką aš ketinu pasiūlyti? Pirmiausia, aš į šį darbą trauksiu savo kolegas, kitus komisijos narius. Kaip komisijos narys atsakingas už biudžeto vykdymo patvirtinimą, aš darysiu viską, kad mano kolegos suvoktų, kad būtina gerinti ES lėšų valdymą jiems patikėtosios rytise. Konkrečiau, aš e, nulatos informuosiu kolegiją apie tai, e, kokių kontrolės ir geresnio finansinio valdymo priemonių mums reikia. Ir tą darysiu ne vien, kai vyksta biudžeto vykdymo procedūra, bet taip pat ir e, atliekant auditus bei reaguojant į auditorumo ataskaitas. Kaip audito pažangos komiteto pirmininkas, aš sieksiu, kad būtų atsižvelgta komisijos tarnybose į išsakytas rekomendacijas, bei pranešiu komisijos nariams apie tai, kai pažanga yra nepakankama. Tai yra, kai mes gauname nepakankamai informacijos apie daromą pažangą, arba informacija yra pateikiama netinkama, arba vėluojama reaguoti į mūsų rekomendacijas. Taip pat pranešiu jūsų komitetui reguliariai apie tai, kaip mes mažiname klaidų lygį kokias e, kitas audito ir kontrolės strategijos gerinimo priemonės taikome. Antra, aš siūlysiu sustiprinti valstybių narių atskaitomybę, sustiprinant teisės e, pagrindą bei įtraukiant kai kurias papildomas priemonės, pažiūrėjau, valdymo patikimumo deklaracijas. Toliau aš sieksiu, kad būtų pagerinta valstybės narėms teikiamų gairių kokybė, tam, kad valstybės narės suvienodintų informacijos pateikimo forma, formatus. Ir iki 2010 metų pabaigu, pabaigos. Tai turėtų būti padaryta ir po to po trijų metų mes įvertinsime, tai, kaip šis sistema veikia. Aš siūlysiu įtraukti į finansinį reglamentą ir sektorinius teisės aktus e, nuostatas, kurios supaprastintų e, pagal e, lėšoms gauti tinkamumo kriterijus bei reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į lėšų naudojimo rezultatus. Visos šios papildomos priemonės bus taikomos atsižvelgiant į jau įgyvendintas programas ir priemonės. Nes e, jau pasiūlyta yra nemažai ir uh, subsidijų prašytojai gali, tai, gali pateikti savo prašymus internetu. Ateityje mes stengsimės e, sukurti portalą, kuriame uh, galima būtų pateikti savo uh, paraiškas uh, be papildomų procedūrų. Toliau. Vykdant finansinio reglamento peržiūrą, aš pateiksiu pasiūlymus, kuriais galima būtų sustiprinti kontrolės kokybę bei sumažinti klaidų lygį. 2010 m. gegužės mėnesį transportui, kaimo plėtrai, energetikai bet bei kai kitoms sritims. Vėliau pateiksime tokias pat prie, programas e, plėtros politikai bei išorės veiksmams, o a, e, sanglaudos politikos srityje papildomas priemonės bus e, pasiūlytos 2011 metais. Jūs tikriausiai prisiminat, kad a, kai aš e, buvau atsakingas už biudžetą, aš sakiau, kad mes pateiksime šias e, priemonės e, sąnglaudos politikai 2012 metais. Tačiau dabar aš noriu pasitaisyti ir pasakyti, kad tą padarysime 2011 metais. Toliau, aš sustemsiu komisijos pastangas ir raginsiu kolegas e, toliau gerinti valstybių narių pateikiamos informacijos dėl, išieško, dėl išieškojimų ir finansinių korekcijų kokybę bei terminus. Taip pat reikalausiu, kad būtų gerinama analizė bei prižiūrima, kaip yra įgyvendinamos rekomendacijos bei edukacinės priemonės. Audito rūmai vertindami e, klaidų lygį jau kalbėjo apie visų šių priemonių reikia. Korekcijų ir išieškojimų lygis bus įtrauktas į 2009 metų ataskaitą. Siekiant pagerinti situaciją, atsižvelgsime ir į programas vykdytas nuo 2000 iki 2006. Bet kokia aptikta klaida visų pirma bus um, vertinama pagal nulinės uh, tolerancijos taisyklę. Šešta bus taikoma mokėjimų sustabdymo priemonė, komisija nebejotinai tai darys tais atvejais, kai tai yra pagrista, arba nutrauks mokėjimus, jeigu bus aptikti netitikimai ir pažeidinėjimai pagal naują reglamentą 2007-2013 metams. Ir galiausiai kartu su kitais komisarais remsiu visus veiksmus tam, kad būtų galima pagerinti kontrolę 2007 2013 metų reglamente. E, taip pat aktyviai seksime, kaip įgyvendinamos šios priemonės, padėsime nacionalinėms administracijoms ir toliau tobulinsime tokius veiksmus kaip tikslinis mokymas, gairių rengimas, kontrolė ir patikrinimai vietoje bei e, gerosios praktikos mainai. Mano ką tik patvirtinti veiksmai toliau pagerins situaciją, tačiau E, be aktyvaus kitų suinteresuotų šalių dalyvavimo tų rezultatų nepasieksime. Taigi siūlyčiau naują partnerystę su pagrindinėmis suinteresuotomis grupėmis, ypač valstybėmis narėmis. Mano siekis yra pradėti tą partnerystę nuo visą siekiančių diskusijų tarp valstybių narių, parlamento, auditorumų ir kitų veikėjų, tokių kaip naudos gavėjai. Tokių diskusijų tikslas įvertinti susidariusią situaciją, identifikuoti pagrindinės klaidų priežastis ir būdus jas panaikinti. Taip pat manau, kad audito rūmų nuomonė bei nacionalinių audito struktūrų nuomonės ženkliai prisidėtų prie a, a, situacijos gerinimo. Komisija savame suprantama ir toliau sieks, kad DAS būtų teikiami, te, e, teigiami, tačiau a, e, kalbant apie pono Liberatskio rezoliucijos projektą Reiktų pasakyti, kad reikia detalesnių diskusijų dėl išlaidų kokybės. E, ypač gyvenant 2008 metų biudžetą. Taigi manau, kad reikia didinti rizikos e, įvertinimo e, pajėgumus ir užtikrinti didesnę stebėseną bei geresnį valdymą. Atsižvelgiant į taisyklių sudėtingumą bei išlaidoms skiriamas, atsiprašau, kontroliai skiriamas lėšas, reikėtų siekti subalansuotumo šioje srityje. Tikiuosi, kad Europos parlamentas mus parems ir kad e, likščiolinių pasiekimų pagrindų galėsime užsitikrinti, kad 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo rezoliucija bus signalas to, kad taryba ir komisija remia komisijos patvirtintas atsakingo finansinio valdymo taisyklės ir kad toliau tai mums padės siekti pagrindinių tikslų biudžeto valdymo srityje. Kai dėl 2008 metų biudžeto vykdymo, tai e, konkrečiose identifikuotose sritise reikia imtis netidėliotinų veiksmų. Na dabar pakalbėkime apie kovą su sukčiavimu, kitą mano portfelio dalį, bei e, būsimų santykių su Olafu, bei Olafo ateities. Kalbant apie naująjį generalinį direktorių, mes esame pateikę E, parlamentui ir tarybai informacinį pranešimą. Laukiame jūsų atsakymo iki rytojaus. Visi esame suinteresuoti tuo, kad e, šis dokumentas būtų paviešintas kuo įmanoma greičiau, kad Olafo generalinio direktoriaus postas nebūtų tuščias. Taigi šiame informacinėme pranešime dėl konkurso mes įvardyjame pagrindinės kompetencijas, patirtį, kuri yra reikalinga, patirtį e, teismų ir teisingumo srityje, bei atitinkamas kvalifikacijas. Antra, ponas Ailicas yra skiriamas laikinuoju Olafo e, direktoriumi, generaliniu generaliniu direktoriumi. E, jis buvo paskirtas pagal e, vasario 12-osios raštą ir laikantis Olafo reglamento. Galiu Jūs patikinti, kad aš negaliu siūlyti pačios vadovo skirimo procedūros, tačiau galiu komitetui pateikti savo situacijos vertinimą. Pagal e, susidariusią situaciją komisija mano, kad dabar e, direktoriaus pareigas einantis asmuo galėtų e, užimti šias pareigas kaip nuolatinis direktorius ir tokiu būdu užtikrindamas Olafo valdymo testinumą. Nes nuo 2005 metų ponui Brunner E, nesant pareigose jis e, užimdavo laikinai generalinio direktoriaus pareigas. Ponas Kalas taip pat pritarė šiai kandidatūrai. Komisijos rašte kalbama apie e, pono Eilico gebėjimus užimti šį postą, taip pat kalbame apie sieki gauti nuotinę informaciją apie Olafo veiklą. Siekime, kad šis tarpuvaldis būtų kuo trumpesnis ir, kaip sakiau, norime kuo greičiau išplatinti pranešimą apie laisvą postą, jį paviešinant per, pagal Olafo uh, funkcionavimo nuostatas mes turime laikytis visų reikalavimų. Štai 12 Olafo reglamento straipsnis reikalauja vykdyti konsultaciją su parlamentu ir taryba, bet tokia procedūra numatoma tik tuo met, kai direktorius skiriamas kadencijai nuo 5 iki 10 metų. Penkeriems metams pradžioje tačiau dėl e, tam tikrų praktinių a, sumetimų ši procedūra galėtų būti per ilga ir užkirstų kelią testinumui. Taigi pagal nusistovėjusią praktiką, kai postas atsilaisvina netikėtai, yra e, nusistovėjusi praktika skirti aukščiausią, tai yra antrą po aukščiausiojo pareigūną ar jo pavaduotoją. Turiu pasakyti, kad taryba ir jos darbo grupė šį klausimą aptarė, pateikė savo nuomonę, beje, neraštu, bet žodžiu. Ta nuomonė tarybos darbo grupės posėdėje buvo išsakyta, beje, tarybos teisės skyriaus nuomonė sutampa su komisijos teisės skyriaus nuomonė norėčiau akcentuoti, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą e, laikinosios Olafo valdžios funkcionavimą. 2005-aisiais situacija buvo panaši, kai ponio Briunerio kadencija baigėsi ir jis buvo nominuotas, taigi jo kandidatūra kandidatūra pateikta ir pagal panašią procedūrą jis buvo paskirtas laikinuoju generaliniu direktoriumi ilgesniam nei devyniarių mėnesių laikotarpiu. Ir jei teisingai pamenu, per tą laikotarpį buvo pradėta daugiau nei 200 tyrimų. Dabartinis laikinasis generalinis direktorius. Šį postą užima jau daugiau nei mėnesį. Kiek žinau, taigi labai svarbu užtikrinti kasdienio darbo testinumo principą. Ypač tokiais atvejais, nes priešingų atvejų pakenktume institucijos funkcionavimui ir gebėjimui vykdyti bei tęsti tyrimus. Kai kurie, tyrim, kai kurie tyrimai beje yra jau baigiami ar ką tik pradėti. Ka, e, pono Kalaso vicepirmininko laiške buvo kalbama apie tai, kad laikinasis generalinis direktorius yra pasiruošęs pasikeisti nuomonėmis su jumis jums priimtinu metu. Aš pats esu pasiruošęs aptarti įvairius pasiūlymus e, dėl e, galimybės, kaip ateityje būtų galima pakeisti laikinai generalinį direktorių ir kaip tai būtų galima padaryti atsižvelgiant į OLAF reglamento ateitį. E, dar 2009 vasarį apie tai buvo kalbėta taryboje klausimų metu aš akcentavau, kad per pirmosius savo kadencijos mėnesius aš pateiksiu darbinį dokumentą dėl Olafo teisinio pagrindo tobulinimo. Ir šį darbinį dokumentą iki vasaros atostogų ketinu pristatyti parlamentui ir tarybai. E, su pasididžiavimu galiu konstatuoti, kad šis procesas tęsis netidėliojant ir bus atnaujintos diskusijos šią temą su taryba bei parlamentu. Kaip sakiau, tai bus daroma pirmiausia per tokį svarstymų dokumentą kuriame įvardysiu persipinančius ir besiskiriančius elementus, nuomonės, E, ir akcentuosiu spręstinus klausimus. Šis pasiūlymas bei Europos parlamento rezoliucija yra pradžia tolimesniems svarstymams. Tuomet komisija suformuluos atitinkamus pasiūlymus šio darbinio dokumento pagrindu ir pradės tolimesnės diskusijas su vairiomis institucijomis bei vykdys konstruktyvų dialogą su teisėkuros institucijomis. Be kita ko, kyla ir kitų praktinių aspektų dėl Olafo funkcionavimo, pavyzdžiui, dėl Olafo nepriklausomumo, sąsajos su komisija valstybės prokuroro tarnybą. Tai reikalauja detalesnės teisinės analizės bei poveikio vertinimo, siekiant nepažeisti reglamento nuostatų. Tai bus jau antrasis aptarimų etapo procesas. Ketvirta. Olafo funkcionavimo efektyvumo gerinimas. Per savo kadenciją sieksiu, kad Olafas funkcionuotų efektyviau, kad būtų atsižvelgta į priežiūros komiteto nuomonę bei uh, pono Kozalino uh, pranešimą bei komisijos ataskaitą dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. Uh, Atsižvelgiau į visus šios dokumentus ir suprantu, kad esama rimtų nuogastavimų dėl žmogiškųjų išteklių, dėl bendradarbiavimo su vidaus audito tarnyba, dėl a, tyrimų planavimo, duomenų, mainų ir bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Visus šios klausimus išdėstysiu Olafui. Ir galiausiai dėl priežios komiteto pakartotinio paskirimo. Uh, Mm, laikas e, jau baigėsi, procesą turėsime atnaujinti kuo greičiau, sieksiu, kad tai būtų padaryta dabar, ieškosiu būdų, kaip būtų galima šį procesą tęsti kuo tinkamiau. Suprantu, kad jūs ir komisija dar 2008-2009 metais pasikeitėte nuomonėmis dėl priežios komiteto pakartotinio paskirimo didžioji komisijos dalis ir jūs pasisakytumėte už tų pačių narių paskirimą, bet dėja nebuvo susitarta dėl e, kadencijų atnaujinimo procedūros su komisija, taigi toliau sieksime keistis nuomonėmis su jumis ir susitarti, kuo įmanoma greičiau. Dėkuoju uždėmesi, esu pasiruošęs pasikeisti nuomonėmis su komiteto nariais. Ačiū. Gresi. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos nariui už labai išsame situacijos apžvalgai ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pradėjote kalbėti apie sudėtingą Olafo situaciją, kuomet yra paskirtas laikinasis e, vadovas ir nelabai aišku, kas bus toliau. Norėčiau atkreipti jūsų, jūsų dėmesį į kelis prieštaravimus. Viena vertus jūs kalbėjote apie tai, kad jūs norite su mumis bendradarbiauti, tačiau kartu jūs nesilaikote mūsų bendradarbiavimo taisyklių. Viena vertus jūs sakote, kad norite bendradarbiauti, antra vertus jūs negalvojate apie tai, ar Olafas galės e, tinkamai veikti? Tai mane labai neramina, nes man nelabai aišku, kaip iš tikrųjų mes galėtume bendradarbiauti. Aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad e, turime siekti, kad e, būtų laikomasi Olafo procedūrų teisėtumo. klausimas nėra iš tikrųjų, kas užims šį postą. Aš dabar kalbu tik tai apie tai, kaip šis e, asmo, šis vad, Olafo vadovas bus paskirtas. Jūs minėjote ir laišką, kuriame mes išdėstėme savo reikalavimus. Man svarbiausia visą Man visada svarbiausia buvo tiesiog būti suprastai, bet nežinau, ar man pavyko tą pasiekti. Dabartinėje situacijoje, kuri tikrai sudėtinga visiems joje dalyvaujantiems, jūs visgi e, nenorėjote bendratarbiauti su parlamentu ir sureaguoti jo ištiestą e, pagalbos ranką. Na, rytoj su koordinatoriais kalbėsime tarpusavį, ką dabar daryti. Iš tiesų, man būtų įdomu žinoti, ką e, ETT Luksemburgė apie šį reikalą galvoja. Manyčiau, visiškai neprotinga yra neatsakyti į parlamento ištestą pagalbos um, ranką, nes iš tikrųjų mes siekiame apsisaugoti nuo sukčiavimo, apsaugoti ES nuo sukčiavimo, o jūs visgi su to nesutikote ir praktiškai atsidurėme pakankamai atviroje e, jūroje ties šio klausimu. E, ir dar norėčiau pakartoti savo klausimą, kurį esu uždavusi anksčiau. Ar e, sutinkate su vadinamoju fast track metodo taikymu, e, kuris buvo pasirinktas dėl išorės veiklos, išorės santykių tarnybos steigimo? E, Ar galėtumėme tą patį metodą pritaikyti ir dėl nacionalinių deklaracijų klausimo? Nes aš manau, kad tai būtų veiksmingiausias kelias, kaip kartu su valstybėmis narėmis galėtumėm žengti į priekį ir daryti tam tikrą spaudimą. Ačiū. Grazie. Pre... Dėkuoju. Žodžius tikėmės komisarui šiemetai. So I, uh, I would like to first, first of all to answer. Taigi, Pirmiausia, norėčiau atsakyti į klausimą apie laikinai Olafo vadovą. Aš visiškai su jumis sutinku. Tai yra mūsų bendras interesas. Mes visi esame suinteresuoti tuo, kad e, naujasis vadovas veiktų e, teisėtai pagal visas taisyklės ir reikalavimus. Ir kaip aš išsiaiškinau iš savo pokalbį su komisijos teisės tarnyba bei su tarybos teisės tarnyba. Šios tarnybos beje nepatikė savo nuomonės raštu, kadangi mes to neprašėme. Jos tiesiog savo iniciatyvą išreiškė savo nuomonę man. Mes visi turime prisimti atsakomybę dėl galimų padarinių, su kuriais galime susidurti, jei nes, nepritaikysime automatinio, aut, vadinamosios automatinio Olafo vadovo paskirimo procedūros, kurią galima uh, taikyti ypatingomis aplinkybėmis vadovo asmuo turi esminės reikšmės bet kokiai įstaigai. Ir man yra žinoma apie kokias nors kitas, e, apie kokias nors įmonės ar institucijas, kuriuose, kuriuose nebūtų taikoma automatinio vadovo paskirimo, laikino vadovo paskirimo procedūra, iškilus ypatingiams aplinkybėms. Todėl pataisytame reglamente reikėtų numatyti labai aiškias taisyklės, pagal kurias galima būtų skirti laikinai vadovą, tam, kad ateityje užkirstume kelią panašioms situacijoms, kurioje atsidūrėme dabar. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad 2005 metais pono Brunnerio kadencija baigėsi. Ir tuomet jis buvo paskirtas laikinuoju generaliniu direktoriumi pagal tą procedūrą, kurią mes taikome dabar. Taigi, jeigu mes pasistengsimės pakeisti šią procedūrą, ar galėsime užtikrinti, kad tie sukčiai, tie nusikaltėliai, kurie, kurie buvo sulaikyti 2005 metais, nesikreips į teismą ir neapskus uh, vad, Olafo vadovo paskirimo. Taigi tai yra dalykas, uh, į kurį turėtume atsižvelgti. Neturėtume jo pamiršti ir net mes uh, visi esame suinteresuoti tuo, kad niekas e, nekvestionuotų, kodėl buvo paskirtas vienas ar kitas asmuo į laikinojo vadovo postą. Nei aš, nei mano kolegos, e, ypač Simas Kalasas, neturi jokių asmeninių priežasčių, dėl kurių mes norėtume taikyti būtent šią procedūrą. Ne, mes e, elgiamės taip, kaip elgiamės dėl to, kad e, suprantame, jog e, ponui Bruneriui einant e, pareigas daugiau nei devynis mėnesius daug kas buvo padaryta. Daugiau nei 200 tyrimų buvo pradėta tuo metu. Nemažai kas dar buvo padaryta, vykdant tuos tyrimus. Ar mes norime, kad dabar kas nors e, suabijotų, e, suabijotų ar tie veiksmai ir e, tyriamieji veiksmai buvo atlikti teisėtai? Ne. Aš manau, kad mūsų visų bendras tikslas yra siekti, kad laikinasis Olafo vadovas dirbtų kuo trumpiau ir kad kuo skubiau būtų paskirtas nulatinis šios įstaigos vadovas. Tai štai kodėl aš norėčiau jūsų paprašyti pateikti savo nuomonę dėl informacinio pranešimo ir preliminarus informacinio pranešimo, kuris buvo parinktas atsižvelgiant į jūsų, jūsų komiteto rekomendacijas. Ir ponia Grasler tikriausiai prisimena mūsų diskusijas apie tai, kokius kvalifikacinius reikalavimus turėtume kelti naujam Olafo vadovui. Mes visas jūsų rekomendacijas, jūsų pastabas atsižvelgėme, rengdami šį uh, preliminarų informacinį pranešimą. Ir e, tikiuosi, kad šis pranešimas jums patiks ir kad mes jį galėsime kuo skubiau paskelbti viešai, nes jums tikriausiai žinoma, jūs tikriausiai prisiminat, kad mes pradėjome kalbėti apie tai, kad reikia paskelbti informacinį pranešimą apie Olafo vadovo postą, dar kai vyko mano klausimai Europos parlamente sausio 12 dieną. Ir iki šiol mes vis dar neparengėme galutinio informacinio pranešimo. To nepadarėme dėl to, kad vyksta, kad koordinuojamos ir derinamos komisijos, tarybos ir parlamento pozicijos. Ir beje, kiek man yra žinoma, taryba norėtų praplėsti kvalifikacinius reikalavimus, kurie būtų nurodyti informacinėme pranešime. Taigi aš norėčiau, kad e, visos trys institucijos e, pagaliau rimtai aptartų savo pozicijas tam, kad galiausiai galima būtų parengti ir paskelbti informacinį pranešimą. Taigi aš kreipiuosi į Jūs prašydamas e, kuo skubiau užbaigti šį darbą tam, kad mes galėtume bendromis jėgomis užtikrinti, kad e, Olafas tinkamai funkcionuotų. Toliau, atsakydamas į Jūsų antrą klausimą, kuris buvo susijęs su nacionalinėmis e, deklaracijomis, su nacionaliniais pareiškimais, ar ne? Taigi, nacionalinės deklaracijos. Na, aš galėčiau tiesiog pakartoti tą, ką jau sakiau. Tam, kad mes galėtume reikalauti šių deklaracijų, reikia keisti teisės pagrindą, kadangi pagal dabart, dabartinės nuostat, nuostatas tai nėra privaloma teikti šias deklaracijas. Taigi, teikdami finansinio reglamento pakeitimus, uh, mes e, siūlysime įtvirtinti savanoriškų deklaracijų pateikimo principą, tačiau kartu galvosime ir apie tai, kaip galima būtų skatinti valstybės narės renkti nacionalinės deklaracijas ir juose spindėti kuo daugiau veiksmų ir, ir dalykų. Bet, kaip minėjau, dar kartą galiu pasakyti, kad siūlydami finansinių argumentų pakeitimus mes taip pat kalbėsime ir apie patikimumo patvirtinimą, patikimumo pareiškimus kurios turėtų teikti mums valstybės narės. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas pritars šiems pasiūlymams. Patikimumo pareiškimas, kurį turėtų teikti valstybės narės, gali, užtikrins, kad jos prisijėma visą joms e, tenkačią atsakomybę dėl ES lėšų naudojimo. Taigi šiuo metu visi šie pasiūlymai yra svarstomi komisijos viduje, tačiau mes ketiname jas tęsti, tęsti jas ir su valstybėmis narėmis. Ir kai kurios valstybės narės, tai yra daugiausia tos, kurios jau patikė šias deklaracijas, tai yra Junktinė karalystė, Švedija, Danija ir Niderlandai nori kad šios nuostatos e, e, atsirastų finansinėme reglamente. Taigi mes galime pasinaudoti šių šalių patirtimi ir pateikti gerą pasiūlymą, e, kaip galima būtų patobulinti finansinį reglamentą. Dėkuoju, ponė Delangi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, man tikrai jau niešti nagus dėl uh, E, to klausimo apie e, žmogaus teisės. Pone Žemėta, jūs susidūrėte su problemomis šioje srityje. E, ir iš tikrųjų reikėtų visgi su mumis bendradarbiauti, kalbant apie nacionalinį valdymą, apie e, ataskaitas e, kasmetinės teikiamas, o jūs visgi slepiatės už ministrų tarybos teiginių. Manyčiau, susidursite su problemomis su šiuo komitetu, jeigu nepasiryšite bendradarbiauti su mumis. Visgi turite kartu su parlamentu metu kovoti dėl nacionalinių deklaracijų. Jūs lik ir pravėrėte duris, bet tik tai labai nedaug, o reikėtų jas atverti plačiau. Bet ne visai apie tai norėjau iš tikrųjų kalbėti. Olaf, e, Norėjau kalbėti apie Olafą ir galbūt viską dar labiau sukomplikuosiu, tačiau e, kolegė jau kalbėjo apie a, tam tikrus netitikimus. Mano namai Niderlanduose yra 7 metrai žemiau jūros lygio. Visą savaitgalį lyjo, dabar galiu pasidžiaugti tuo, kad na, nors plaukti dar negaliu ant savo namų grindų, tačiau neturėjau ką veikti visą savaitgalį, taigi tikrai pasidomėjau pasiūlymų esme, perskaičiau viską Ir pavyzdžiui, informacinėme pranešime dėl laisvos vadovo pozicijos matau ženklių skirtumų. Naujame pranešime sakoma, kad kandidatas turi turėti ženklios profesinės patirties e, teismų ar prokuratūrų darbe ankstesnėme pranešime 2004-aisiais, kuris buvo daug platesnis, sakoma, kad kandidatas turi turėti ženklios profesinės patirties sritise susijusiuose su Olafo vadovo veikla. Taigi pasižiūrėkime, dabartiniai reikalavimai daug labiau susiaurinti, kalbama apie E, teismų bei prokuratūrų patirtį, tačiau jau nebepatenka asmenys, kurie atsak, buvo atsakingi, sakykime, už teisėją saugą ar policijos veiklą. Vėlgi, kitas rytis val, e, val, vadybos patirtis. Aš suprantu, kad tai yra reikšminga, tačiau galbūt kažkas, kuris anksčiau dirbo teisės saugos rytyje, nėra geras vadybininkas. Galbūt tokie vienas kitam prieštaraujantis reikalavimai užkirs kelią pačiam geriausiam kandidatui patekti į šį postą. Jūs kalbėjote apie procedūros sutrumpinimą, bet aš pasakyčiau, kad ne tai yra pagrindinis tikslas. Pagrindinis tikslas yra atrinkti patį geriausią kandidatą. Bet viskas priklauso nuo to, kokiame tvenkinyje žvejojame. Jeigu norime pagauti didesnę žuvį, galbūt reikėtų užmesti meškerę plačiau ir pasiremti 2004 reikalavimais. Žinau, kad čia nuomonės išsiskirs, Galbūt mane galite priskirti uh, nepagrindiniai nuomoniai, tačiau vis dėlto aš siekčiau pirmiausia susipažinti su kiek įmanoma didesnė kandida, galimų kandidatų grupė ir tik paskui atrinkti geriausią. Tik, tik paskui mes galėsime pateikti savo rekomenduojamą kandidatą. Noriu, kad ši nuomonė būtų perduota komisijai ir noriu paklausti, ar komisarui priimtinas toks tikslas. Tai yra tikslas pirmiausia išklausyti kiek įmanoma didesnio priimtinų kandidatų skaičiaus ir tik paskui priimti informuotą pasirinkimą. Ačiū. Prašom. Kai dėl patirties vadybos srityje Tai informacinėme pranešime dėl laisvos darbo vietos kalbama, kad kandidatas turėtų turėti tokios patirties, tačiau tai nėra pirminė patirtis. Pažiūrėkite, kaip išdėstyti tie reikalavimai. Tai yra antrinis e, reikalavimas, kuris minimas kartu su patirtimi e, teismų ar prokuratūros e, veiklos sritise. Mums svarbu, kad parlamentas pritartų e, šiam reikalavimui. Mes, komisija, esame pasiruošę laikytis lankščios pozicijos reikalavimų atžvilgių. Manau, kad mūsų bendras tikslas yra patvirtinti patį tinkamiausią kandidatą. Aš norėčiau gauti jūsų komentarų, komiteto komentarų dėl pasiūlyto pranešimo. Manau, kad gausiu ir tarybos komentarų. Kaip sakiau, ji jau pateikė neoficialų dokumentą, tikiuosi, kad oficiali nuomonė bus pateikta rytoj ir tikiuosi, kad rasime tinkamiausią formuluotę, kaip apibriežti generalinio direktoriaus kvalifikacijų reikalavimą. Ačiū, ponas Gair. Dėkoju, pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Trumpai dėl Olaf klausimo ir dėl nacionalinio, um, nacionalinių deklaracijų. Tai, ką jūs sakėte dėl nacionalinių deklaracijų klausimo, tik dar labiau sustiprina mano įspūdį, kad uh, komitetui gal visgi reikėtų palaukti biudžeto reformos prieš priimant vienareikšmį sprendimą. Dabar dėl Olafo daugeliu požiūrių mūsų nuomonė sutampa. Mes sutarėme dėl to, kad e, klausimas dėl perinamo laikotarpio e, direktoriaus turėtų būti sprendžiamas kad tai turėtų būti kiek įmanoma trumpesnis laikas ir kad reiktų kiek įmanoma greičiau paskirti naują teisėtą direktorių Olafui. Dėl to nesiginčiame, bet ginčiamės dėl to, ar tas asmuo, kuris šiuo metu veikia kaip Olaf direktorius, buvo paskirtas teisėtai. Nesu teisininkas ir nesiekiu jo būti, bet visgi suprantu, kad turime dvi teisės tarnybas, kurios sako e, viena vertus taip, teisėtai, o parlamento teisės tarnyba, pavyzdžiui, sako, ne, Europos parlamento teisės taip yra pažydžiamos. Aš kaip parlamentaras negaliu į tai visiškai šaltai reaguoti. Negaliu ateiti ir sakyti, nors teisės tarnyba šių rūmų sako, kad mano kaip parlamentaro teisės yra pažeistos, aš visgi gal pasitikėsiu tarybos teisės tarnybą, nors ir pats tarai nežinau kodėl. Uh, Po pastaro koordinatorių posėdžio man lyg atrodė, kad e, teisės tarnybos ketino prieiti vieningos nuomonės, sutarti. Ir aš tikėjausi, kad taip nutiks, kad mes tuomet galėsime priimti sprendimą. Ir man dėl to įdomu, ar įvyko tas trišalis teisės tarnybų sustikimas, jeigu taip, koks rezultatas to sustikimo, o jeigu ne, tai visą vakarą iš esmės diskutuojame apie tai, kuris požiūris, kuri metodika reiškia didžiausią pavojų. Aš galiu pasakyti taip, kad esu už tą poziciją, kuri reikštų mažiausią riziką, o tai reikštų pasitikėti e, parlamento teisės tarnybos išvada. Ir visgi tuomet, manyčiau, gal aišku ir nusileistumėt parlamentui šiek tiek, bet visgi nebereikėtų bent jau ginčytis dėl teisėtumo klausimo. Ačiū. Prašom atsakykite. Yeah, I, I could, uh, Galiu pasakyti, kad komisijos teisės tarnyba aptarė šį klausimą su komisijos ir parlamento teisės skyriais ir, kaip jau minėjau, tarybos teisės skyrius laikosi tokios pačios nuomonės kaip ir komisijos teisės skyrius. Būta diskusijų tarp komisijos teisės skyriaus vadovo ir atitinkamos parlamento struktūros vadovo bet, bet tos nuomonės e, supanašėjo. Deja, nebuvo visų trijų institucijų teisės skyrių susitikimo. Galbūt toks posėdis būtų būdas e, gauti, rasti galutinį sprendimą. Nežinau, ar įmanoma teisinė prasme parengti visų šių trijų teisės skyrių deklaraciją šio klausimu, tačiau jeigu įmanoma, teisiškai įmanoma, tai būtų saugiausias būdas išeiti iš šios aklavitės. Kai dėl nacionalinių deklaracijų klausimo, tai norėčiau kad mane teisingai suprastumėte. Aš tikrai pasisakau už nacionalinės deklaracijas. Manau, kad mūsų pozicija yra tokia pati kaip parlamento. Tačiau turėtume atsižvelgti į finansinio reglamento tvirtinimo procedūrą. Ir norėdami kovoti už, jeigu norime e, kovoti už finansinį reglamentą metų metus, tai aišku, galime tai daryti, tačiau galbūt reikėtų rasti šiek tiek išmintingesnį požiūrį kad galėtumėm finansinio reglamento pakeitimus patvirtinti kuo įmanoma greičiau. Jau minėjau, kad daug pakeitimų ženkliai pagerins situaciją. Taigi visi esame suinteresuoti tuo, jog šie pakeitimai būtų patvirtinti kiek įmanoma greičiau. Kiek žinau, Dabar e, bent jau didžioji dauguma valstybių narių negali susitarti dėl privalomų, e, dėl e, nacionalinių deklaracijų privalomumo ir tokių nuostatų finansinėme reglamente. Taigi ne tik aš kaip komisaras, bet ir jūs kaip parlamentarai turėtumėte kalbėti su uh, nacionaliniais parlamentais, kad šią sampratą priimtų ir ją pritartų nacionalinės vyriausybės. Ir būtent, kad būtų susitarta šioje srityje. Tai reikalauja visų mūsų bendro darbo, o aš vienas nesugebėsiu pasiekti uh, rezultato. Apie tai kalbėjau klausimo metu, o mano pagrindinis tikslas yra pasiekti konkretų rezultatą, tai yra pagerinti finansinį reglamentą. Visi esame tuo suinteresuoti, e, tuo ypač suinteresuoti Europos fondų naudotojai, nes būtent jie tikisi ženklaus pagerinimo, supaprastinimo tiksliau, kurio mes esame pasiruošę siekti ir pasiekti. Ačiū. Ačiū, ponė Erlav, paskutinis klausimas. Eh, Dėkuoju. Vienas pirmininkė. Atsiprašau, turėjau trumpam išeiti. Aš turėjau pristatyti savo nuomonę transporto komitete. Aš norėčiau padėkoti ponui Šemetai už jo pastangas pagerinti finansinį reglamentą. Prieš pradedama dirbti Europos parlamente, aš dirbau savo frakcijos sekretorijate ir tuomet aš mačiau pasiūlymus apie nacionalinės deklaracijas ir aš žinojau, kad tai yra labai sudėtingas klausimas. Tai yra klausimas, kuriam nepritarė labai centralizuotos valstybės, nes joms būtų sunku parengti tokias e, deklaracijas. Aš manau, kad e, mes jau tiek daug dėmesio skiriame šioms deklaracijoms, įsivaizduodami, kad jos yra tikra panacėja, kuri mūsų išgydys nuo visų e, bėdų. Nors nebūtinai taip ir yra, nes, pažiūrėjau, mano šalyje daug kas buvo padaryta, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų geriau naudojamos, ypač uh, dirbant su regionų valdžios atstovais. Siekiama yra pagerinti kontrolę, skatinti uh, kontrolės uh, vykdymą įvairiais legminimis bei didinti skaidrumą. Parlamentas turėtų į tai atsižvelgti. Ir aš manau, kad neturėtume viso savo dėmesio skirti vien nacionaliniams deklaracijoms. Reikia galvoti ir apie kitas priemonės, nes e, kitaip ne, nesugebėsime lankščiai reaguoti į padėtį. Toliau, Olafas Olafas yra labai sudėtinga ir labai e, delikati institucija. Yra daug klausimų, kurie yra susijęs su Olafu, pavyzdžiui, etikos kodeksas. Ir todėl turime išsakyti savo susirūpinimą dėl to, kas dabar vyksta Olafe turime aiškiai pasakyti, kad mums neprimtina tai, kad nebedaroma pažangos, gerinant Olafo veiklą. Mums reikia, kad laikinasis Olafo vadovas galėtų tinkamai funkcionuoti bei priimti reikalingus sprendimus iki tol, kol bus paskirtas nuolatinis vadovas. Ir parlamentas turėtų dalyvauti šiuose diskusijuose. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, ar iš tikrųjų viską reikia skubiai daryti. Mes norime, kad uh, nulatinis vadovas būtų uh, asmuo, kuris labai tinka šioms pareigoms. Ir būtų gerai, jei uh, Europos parlamentas galėtų dalyvauti priimant sprendimą dėl vadovo paskirimo. Taigi, aš e, nežinau, ar jūs sutiktumėt įtraukti parlamentą į sprendimo prieimimą. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, mes e, labai norėtume išsakyti savo nuomonę dėl vadovo, Olafo vadovo. Pane Gresler jau kalbėjo apie tai, kad mes bent jau uh, norėtume išnagrinėti visų, e, visas kandidatūras, tam, kad užtikrintume, kad laikomasi svarbiausių reikalavimų, kurių tikslas yra užtikrinti, kad būtų laikomasi etikos kodekso nuostatų. Telegraf. Na, tai buvo labai ilgas klausimas ir aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte trumpai. Taip, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Ir manau, kad tai yra visiškai normalus pasiūlymas. Ponas Islands, e, tai yra laikinasis Olafo vadovas, galėtų atvykti į Europos parlamentą tam, kad pasikeistų nuomonėmis su jumis, kad jūs galėtumėte su juo pasikalbėti. Nes jau kelias savaitės mes svarstame šį klausimą. Bet jūs dar neturėjote progos su juo susitikti. Ir aš manau, kad mes galėtume tą padaryti. Galėtume pakviesti jį atvykti jūsų komiteto posėdį ir galėtume su juo aptarti, kaip jis įsivaizduoja savo dabartinės pareigas, kaip jis įsivaizduoja savo uh, savarankiškumą, nešališkumą ir taip toliau. Aš manau, kad tai būtų uh, visiškai normalus žingsnis. Ir visiškai pritariu gerbiamai nariai, kuri kalbėjo apie tai, kad nereikia visų dėmesio skirti vien tik tai nacionaliniam deklaracijom. Iš tikrųjų, šios deklaracijos yra labai svarbios, tačiau yra nemažai ir kitų spręstinų klausimų, kuriuos mes turėsime spręsti pagal uh, bendrą valdymą. Ir mano kolegos, kurie yra atsakingi už konkrečias strytis, apie kuriuos kalbame, galėtų pateikti ir pasiūlymo dėl konkrečių priemonių. Dažnai manoma, kad mes sugebėsime pakeisti finansinį reglamentą taip, kad uh, valstybės narės privalėtų teikti nacionalinės deklaracijas. Tačiau iš tikrųjų turėsime pradėti nuo e, kito darbo, turėsime pirmiausia derinti valstybių narių rengiamas ir teikiamas nacionalinės deklaracijas. Tai reiškia, kad turėsime derinti ir audito standartus, nacionalinius audito standartus bei kitus reikalavimus. Taigi aš Norėčiau prašyti jūsų ne, negalvoti apie tai, kad tik tai nacionalinės deklaracijos turėtų mums rūpėti. Ne, daug ką galime dar nuveikti, ypač sanglaudos srityje. Tam, kad sumažintume klaidų lygį iki tokio lygio, kuris būtų priimtinas visiems. Ačiū komisijos nariui Šemetai. Su jumis šiandieną atsisveikiname ir perėmė prie kito darbo tvarkės klausimo. Europos audito rūmų specialioje ataskaita. Europos komisijos vykdomo pasirengimo narystiai pagalbos Turkijai valdymas. Ir kviečiu atsakingą Europos audito rūmų narį, pona Engvirdą, pasisakyti. Much, uh, Chairman, Dėkuoju, ponas pirmininkai, gerbėmėjai e, biudžeto kontrolės komiteto nariai. Dėkuoju Jums už e, šią galimybę mums pristatyti audito rūmų specialią ataskaitą dėl uh, Turkijos pasirinkimo narystai pagalbos valdymo. Tai yra pirmasis tokio pobūdžio auditas, uh, kurio metu buvo nagrinėjama Turkijai teikiama pasirinkimų narystai pagalba. Mes išnagrinėjome dviejų, dviejų tipų programas. Pirmiausia, tai buvo Turkijos pasirinkimo narystai pagalba, kuri buvo teikiama nuo 2000 metų iki 2006 metų. Ir po to uh, uh, kita priemonė, kuri pakeitė ankstesnį, tai yra instrumentas. Uh, skirtas pasirinkti narystai. Ir ši priemonė buvo pradėta taikyti nuo 2007 metų. Šios abi programos ir pagalba teikiama nurodytų laikotarpių buvo valdoma pagal taip vadinamąjį decentralizuotą įgyvendinimo sistemą. Komisija yra iš esmės atsakinga už pasirinkimo narystėj pagalbos valdymą, o programas administruoja Turkijos e, įstaigos. Ta, šiam tikslui Turkijos e, valdžias e, įsteigė atitinkamas įstaigas, kuris buvo e, kredituotos komisijos 2003 metų pabaigoje. Ir visos sistemos, pagal visą veikiančią sistemą komisijos atstovybė Turkijoje atlieka ex ante patikrinimus, tikrindama visus pirkim, viešuosius pirkimus bei sutarčių sudarimą. Projektų vykdytojas, paprastai tai yra ministerija ar kita viešoji įstaiga, yra atsakinga už uh, projekto uh, uh, tikslai, idėjas bei konkrečius reikalavimus, kaip reikėtų projektą gyvendinti. 500 milijonų eurų buvo skirta kiekvienai iš šių programų kiekvienais metais. Audito metu buvo siekime išsiaiškinti, ar pasirinkimo narystė į pagalbą, kuri buvo skirta Turkijai, buvo tinkamai valdoma Europos komisijos. Ir mes atlikome patikrinimus trijose sritise. Pirmiausia, tai yra nacionalinių programų, metinių nacionalinių programų rengimas bei šių programų įgyvendinimo veiksmingumas. Toliau, e, kiek veiks, įvertiname, kiek veiksni e, ir e, kiek, kiek efektyviai yra decentralizuota valdymo sistema. Ir taip pat išnagrinėjome kelis projektus. Prieš pereidamas prie specialiosios ataskaitos išvadų, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad Europos audito rūmai tikrino Europos komisiją, o ne Turkijos Respubliką mūsų e, dėmesio centre atliekant šį audimą, auditą buvo be abejo komisijos veiksmai valdant ES lėšas skirtas Turkijai. Mes netikrinome, kiek Turkija yra pasirengusi prisijungti prie ES. Atsižvelgdamas į tai, ką, ką tik pasakiau, norėčiau pasakyti, kad uh, audito rūmai nustatė, kad e, komisijos e, veiksmai e, nebuvo pakankami laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų. Ir visos komisijos, neti, visi netinkami komisijos veiksmai buvo panašus į tie, su kuriais susidūrime, kai buvo e, teikiama pasirengimo narystė pagalba kitoms šalims. Tai yra pirmiausia tai, kad e, projektai buvo vėluojama gyvendinti projektus, netinkamai buvo prižiūrima, kaip jie yra gyvendinami ir vertinimai kartais buvo atliekami pavėluotai. Konkrečiau audito rūmai e, nustatė, kad nepakankamai dėmesio buvo skirta tam, kad būtų užtikrinta, jog, teikiant, jog skiriama pagalba būtų skirta prioritetams pasiekti. Kalbėdamas apie de decentralizuoto valdymo sistemą, galiu pasakyti, kad komisija nustatė, kad Turkijos įstaigos neturėjo pakankamai personalo tam, kad tinkamai gyvenintų nacionalinės programas 2002-2004 metais. Tačiau vis dėlto decentralizuota e, įgyvendinimo sistema padėjo užtikrinti, kad patikrinti projektai iš esmės pasiteisino ir e, jų metu buvo pasiekti užsibriežti rezultatai. Tai e, buvo įmanoma dėl to, kad Turkijos valdžia labai prisidėjo prie šių projektų gyvendinimo. Komisija nuo to laiko pagerino procedūras, pagal kurias yra gyvendinamos priemonės pasirinkimo, pasirinkimo narystiai priemonės. Tačiau dar daug ką galima būtų, reikėtų padaryti. Reikėtų nustatyti aiškesnius prioritetus bei geriau įvertinti, ar tinkamai yra panaudotos lėšos. Uh, Remdamasis e, šiomis išvadomis, e, auditorumų e, nariai pateikė savo rekomendacijas dėl to, kaip galima būtų pagerinti pasirinkimo narystėj programų veiksmingumą bei gyvendinimą. Šios rekomendacijos yra susijusios su programavimu, taip pat su pagalbos teikimu pagal konkrečius poreikius, taip pat uh, su tuo, kad reikia raginti Turkijos e, įstaigas e, aktyviau sitraukti į projektų vykdymą, kad taip pat būtina geriau prižiūrėti, kaip projektai yra gyvendinami ir e, tikrinti, ar pasiekti yra nustatyti tikslai. Pasirinkimo narystė priemonės yra labai svarbios narystės siekiančiams šalims ir mes atlikdami savo auditą norėtume, kad uh, ES politikos priemonės būtų tinkamai naudojamos e, šalise kandidatėse. Tam, kad galima būtų pasiekti e, pasirinkimo narystai programų tikslus, būtina, kad e, prie mūsų veiksmų prisijungtų ir Turkijos valdžia. Tik tai taip Turkija galės pasiek, įgyvendinti Kopenhagos kriterijus bei suderinti savo teisės aktus su ES teisynu. Ačiū ir dabar žodis pranešėjai ponui Piperiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir ponui Engvirdai iš Europos audito rūmų. Na, aš dar kartą norėčiau priminti tai, kad ši ataskaita taip pat yra pagrindas e, e, suteikti komisijai biudžeto patvirtinimo, biudžeto įvykdymo patvirtinimą kalbant apie 2006-2008 metus ir um, pasirinkimo narystiai priemonę, kurią ir vertino Europos audito rūmai. Galiu pasakyti, kad e, vykdomi projektai visgi buvo vykdomi teising, teisėtai, beveik nebuvo e, sukčiavimo atveju, tačiau nebuvo beveik e, bendro konteksto su pasirengimu narystiai. Tai yra tikrai keista ir taip pat nebuvo aiškių prioritetų e, projektams, taip pat nėra kaip išmatuoti e, pasirengimo narystiai pagalbos valdymą. Taip pat reikėtų pacituoti e, auditorumo ataskaitos žodžius dėl to, kad tiesiog neįmanoma, neįmanomas tinkamas administravimas lėšų. Šiuo metu lėšos padidėjo iki milijardo 900 milijonų eurų. Ir dar keltas citatų iš ataskaitos. Pasirengimo narystiai pagalbos e, priemonė nebuvo e, suformuluota aiškiai ir tikslingai. Taip pat e, nebuvo įmanoma jos tinkamai įvertinti ir komisijai. Komisija neturėjo pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti pasirengimo narystiai pagalbos priemonės efektyvumą. Tai yra citatos iš ataskaitos, aš jų tikrai, šių teiginių tikrai neišsigalvojau. Ir dabar, kas pasakyti neteigiamo, tai taip, tie projektai buvo e, tinkami, gerai vykdomi galbūt, bet jie nebuvo visiškai susijęs su pasirengimu narystiai. Iš tiesų, galbūt situacija korupcijos atžvilgių ir panašių kitų dalykų atžvilgių yra geresnė Turkijoje negu Balkanų regione, pavyzdžiui. Bet visgi, vertinant e, tuos projektus, nebuvo visiškai kalbama tuo pat metu apie e, pasiektą pažangą rengiantis narystiai ir nesistengta sudaryti bendrą kontekstą. Tai yra, mano manimo, esminiai aspektai. Ko gero yra tam priežasčių, kodėl apie tai nekalbama. Ir štai tokios būtų mano trys rekomendacijos, kuriomis mes stengiamės padėti komisijai gauti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Taigi, viena vertus, reikėtų, kad šios priemonės lėšos iš tiesų būtų koncentruojamos ties su pasirengimu narystiai susijusiais projektais. Ir kad e, visgi reikėtų e, vadovautis auditorumų išvadomis. Kol kas mes pažangos nematome, o kol pažangos nėra, manyčiau, kad mes pernelyg daug pinigų išleidžiame šiam reikalui. Todėl siūlyčiau vėl atsižvelgti į 2006 metų skaičius ir vadinasi sumažinti šios priemonės lėšas. Aišku, galima būtų sakyti, jog šios lėšos galbūt rezervuotos ir jas paskirstysime vėl naujiems projektams, kai matysime, kad jie tikrai yra reikšmingi. Tačiau visgi manyčiau, kad klaidinga praktika yra trūkumų turinčius projektus ir toliau finansuoti ir dar netgi tą finansavimą didinti. Ir dar viena rekomendacija. E, narys, šios, šią priemonę reiktų šiek tiek iš naujo um, peržiūrėti, apibriežti ir taip pat pagalvoti apie tas valstybės kandidates, kurios galbūt ir nepasieks narystės. Taigi IPA priemonės lėšos turėtų būti taip pat siejamos ir su tam tikra kaiminystės politikos E, formavimo kryptimi ir tapti tiesiog platesnio pobūdžio priemonė. Maničiau, tai yra gana rimtos rekomendacijos, visa kita. Bandyti e, išvesti remiantis tik auditorumo ataskaitą galbūt būtų pernelyg gražu. Tad stengsimės e, įtraukti atitinkamą rezoliucijos projektą savo. Štai tokias mintis, dėl to aš tikrai labai stengsiuosi. Dėkoju. Ačiū. Ponas Sonderberg. Ačiū. Manau, kad komisijos ataskaita yra tragiška. Juk kalbame ne apie priimtiną riziką, kalbame apie tai, ar galima išmatuoti, ar lėšos buvo skirtos tais tikslais, kuriems jos buvo patvirtintos. Tai turėtume išskaityti iš auditorių ataskaitos. Trūksta atsakymų į kritinės svarbos klausimus pats norėčiau gauti tuos atsakymus. Sausio mėnesį Švedijos radijas atliko savo tyrimą dėl e, Turkijai skiriamos pagalbos pasirenkti stojimui, pasirenkti tenkinti reikalavimus, kurie yra keliami šalims kandidatėms. Vienas iš kurių ypač aktualus Turkijai yra e, žmogaus teisės, socialiniai kriterijai, Kopenhagos kriterijai. Švedijos radijas atlikęs tyrimą išsiaiškino, jog labai sunku e, patvirtinti, ar e, lėšos panaudojamos tikslingai, nors labai sunku tai atsekti. E, Švedijos radijas konstatuoja, kad Turkija e, tikslingai naudoja lėšas tam tikrai politiniai veiklai. Pavyzdžiui, kontrol, vyriausybės kontroliuojamiems veiksmams ar islamiškųjų jėgų kontroliuojamoms programoms, pavyzdžiui, tam tikrose, e, tam tikrose regionuose kurdų mažuma negali pasinaudoti tomis lėšomis, kurią gali pasinaudoti e, turkai. E, taigi e, Švedijos radės įsiaiškino, kad tie pažeidinėjimai yra dar blogesni nei sukčiavimas. Tai yra tiesiog kontrpriemonės e, priemonės nutolinančios Turkiją nuo narystės jau anksčiau kėliau šios klausimus komisijai ir dabar noriu pakartodamas pasakyti, ar neižvelgėme uh, e, pavojaus signalų. Kolega sėdintis už manęs yra pateikęs klausimą raštu, kol kas į jį taip pat negavo atsakymo. Aš žodžiu noriu paklausti, ar auditorių rūmai nebandė įvertinti tokių pavojaus signalų, vertindami pagalbos panaudojimo tiksni, tik, tikslingumą. Ačiū. Ačiū, pana Šmit. Norėčiau akcentuoti tą pačią problemą, kurią išsakė prieš mane kalbėjęs kolega. Pradėti norėčiau nuo e, pasakymo, jog esu už Turkijos narystę Europos Sąjungoje su sąlyga, jei ši tenkins Kopenhagos kriterijus. Ponas Piper sako, kad galbūt Turkijai reikia mažiau pinigų. Aš tam paprieštaraučiau. Manau, kad Turkijai reikia daugiau lėšų, su sąlyga, kad ši laikysis griežtų patvirtintų taisyklių. Nemanau, kad Turkiją turime bausti juk daugelyje valstybių dažnai finansavimo klausimas yra e, naudojamas kaip blokuojančioji priemonė. Aš manau, kad tai nėra tinkama priemonė. Tačiau vis dėlto lieka neatsakytų klausimų. Auditorumai atliko nemažą darbą ir išsakė panašią mintį, panašias išvadas kaip ir švedų radijas. Iškeliama, iške, iškeliami porą klausimų ir nemanau, kad komisijos atsakymų pakanka. Palyginę šiuos pareiškimus e, tai yra pagalbos panaudojimo efektyvumo įvertinimą ir švedų radio tyrimus, atliktus visiškai neseniai, praeitų metų gru, ru, rudenį. Tai yra dabartinės situacijos įvertinimą. Pamatysime, kad tikrai rimtų pažeidinėjimų nustatyta Turkijos rytuose nustatyta daugybė problemų, kad pavyzdžiui, tautinės mažumos nei tu, nei kurdai, nei aziriečiai negauna pa, tos paramos. Taip pat yra lygių teisų, moterų situacijos problema. Problemos yra išsakytos ir noriu pasakyti, kad kai e, išsiuntėme laišką tuometiniam komisarui Reinai, kuris tuo metu buvo atsakingas už plėtros klausimus. Uh, negavome atsakymo, tai ne, taigi neaišku, ar problema išspręsta, bent jau man neaišku. Ir sprendžiant klausimą, ar Turkijai pasakyti ne ar taip, mes turime labai griežtai reaguoti į šiuos pažeidinėjimus ir neturime būti iš anksto nusistatę prieš Turkijos narystę, bet jei ji netenkins reikalavimų, mes turėsime pasiremti tokiomis tomis išvadomis. Aš manau, kad priešingai mes turėtumėm skatinti Turkiją e, dalyvauti stojimo procese, tačiau būti griežti. Dėkoju. Visus kvieščiau kalbėti trumpai, nes mums liko 10 minučių, ponas Kaja. Tikrai labai stengsiuosi, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Engvirdai ir kitiems kolegoms iš auditorumų už labai naudingą ataskaitą. Mėly kolegos, mes aptarėme auditorumų ataskaitą dėl vykdomo pasirengimo narystiai pagalbos Turkiai valdymo. E, ir čia kalbame būtent apie Europos komisiją. Ir e, reikėtų būtent kalbėti apie E, ataskaitą, bet aš tikrai nemoku švedų kalbos ir nesiklausau švedijos e, radio, e, tad nemanau, kad tvarus yra argumentai dėl to, ką sako švedijos radijas. Visgi reikia ieškoti kitų. Dėl poros dalykų, kiek sutrikau, jie man kelia nerimą. Viena vertus tai yra tai, kad auditorumai pabrėžė, jog per pirmuosius e, pagalbos metus nebuvo jokių kriterijų, kuriais remintis būtų galima išmatuoti rezultatus ar sėkmę to, ko reikalaujama apskritai iš Turkijos. Aš manyčiau, kad tai yra didžiulė uh, klaida. Mes visą šią popietę skiriame diskusijoms dėl sanglaudos fondo, uh, o pasirodo, komisija nenaudoja tam tikrų kriterijų, pavyzdžiui, pagalbos uh, priemoniai vertinti. Antras dalykas. Komisija ne pirmą kartą tokiu dalyku užsijima, juk ne pirma valstybė Turkija yra, kuris siekia narystės. Kodėl visgi skiriami dirbti tokie forumai, e, apie kuriuos jau iš anksto aišku beveik, kad jie nepadarys to, ko tikimasi Komisija juk turėtų būti iš tikrųjų vedlys, pagalbininkas toms valstybėms, kurios siekia um, narystės ir turi stebėti, kaip naudojamos ES lėšos. Ir čia man kyla klausimas, kodėl taip elgtasi. Auditorių, auditorumo ataskaitoje aš tai skaitau, kad um, negalėjo E, nebuvo galima atsakyti į, į tam tikrus e, klausimus, įvykdyti, pavyzdžiui, Anatolijos projekto e, dėl tam tikrų regionio aplinkybių, bet kodėl tuomet tokios problemos nesprendžiamos. Aš sutikčiau čia visai su pono Piperio nuomonė, kad bet dėl to, kad IPA priemonės lėšos nesiejamos su tam tikrais kriterijais, tai jau komisijos problema. Jeigu šie dalykai nėra e, tarpusavyje suderinti, tai turime kreiptis į komisiją, turime reikalauti, kad ateityje situacija keistusi ir kad lėšos būtų siejamos su e, kriterijais. Čia visiškai sutikčiau, bet visiškai nesutinku su trečiuoju jūsų paminėtu aspektu. Mes aptarėme ataskaitą dėl e, Europos komisijos vykdomo pasirengimo narystiai pagalbos vykdymo vienai valstybei. Ir čia remiamasi sprendimu, kuris buvo priimtas ir negalime dabar ypa priemonės iš esmės paversti kaiminystės politikos objektu, nes tai yra klausimas, kuris visiškai nediskutuotinas šiuo atveju. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, bardzo krótko. Dla mnie to jest... Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Na, aš manau, kad mes tiesiog matome dar vieną pavyzdį, kuris patvirtina tai, apie ką aš kalbėjau anksčiau. Taigi, Europos komisijos politinė ir administracinė atsakomybė. Štai ko mes visiškai nematome, nes akivaizdu, kad komisija neprisima jokios atsakomybės dėl labai svarbių sprendimų susijusių su Turkija. Be to, komisija nenori prisimti ir visos atsakomybės dėl to, kaip naudojami yra, naudojamas ES lėšos. Ir iš tikrųjų visos šios mano pastabos susijusios su tuo, apie ką aš kalbėjau, pristatydama savo pranešimą. Dėkoju, aš taip pat norėčiau pasakyti tą patį, apie ką jau kalbėjome ir ką jau minėjau kolegos. Mes šiandien svarstome, ar Turkija galėtų prisijungti prie ES ar ne. Ne, mes šiandien kalbame apie tai, ar Turkijai skirtos pagalbos lėšos buvo tinkamai administruojamos ir tinkamai naudojamos. Ponui Piperiui galėčiau pasakyti, kad galima tik tai tikėtis, kad tais atvejais, kai auditorumai nagrinėja, ar įgyvendinami projektai yra tvarus, bus galvojama ir apie tai, kaip juos galima būtų suderinti su sanglaudos politika. Nes panašu, kad mums šiuo metu trūksta praktinių pagalbos įvertinimo rodiklių. Nes, kaip audito rūmai ir sakė, naudojami rodikliai ne, yra nepakankami. Be to reikia kai ką geriau apibriežti. Reikia aiškiau suformuluoti tikslus, užduotis ir tik tai taip mes galėsime pagerinti projektų efektyvumą bei užtikrinti, kad juos gyvenant siekime realių rezultatų. Aš manau, kad mes turime padėti Turkijai tinkamai pasirengti narystę Europos Sąjungoje. Ponas Filiu, komisijos atstovas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat um, kalbėsiu tik apie audito rūmo ataskaitą ir be abejo apie pono Piperio darbo e, dokumentą. Visos visų kitų temų iš tiesų e, neaptarnėsiu šiandieną. Taigi, ką galima pasakyti? Tiesa, kad e, buvo susidurta su problemomis, e, kalbant apie pasirengimo narystiai pagalbą, nes 2000 metais mes pradėjome tiesiog nuo nulio. Ir jau buvome, aišku, surinkę tam tikros patirties su kitomis valstybėmis kandidatėmis, bet ne su Turkija. Su Turkija 2000-aisiais pradėjome nuo nulio ir tiek Turkijos įstaigoms, tiek komisijai tai buvo nauja ir mes šio to išmokome. Ir beje, be kita ko, išklausęs kai kurios pasisakymus, net klausiau savęs, ar mes skaitėme visi tą pačią ataskaitą, nes auditorumų ataskaitos išvadose nematau tokių teiginių, jog nebuvo skirta jokių prioritetų ar nebuvo siejama uh, pagalba su um, narystės kriterijais. Kaip taip galima sakyti, kad nebuvo to? Turite man tą įrodyti, ar iš tiesų buvo projektų, kur nebūtų galima rasti bendro konteksto su, kriter... su narystės kriterijais. Visi projektai buvo reikšmingi šiuo atžvilgiu. Ir pasirengimo narystiai pagalba Turkijai visuomet buvo vertinama pagal narystės kriterijus. Ir būtent turint omenyje e, stojimo partnerystės e, prioritetus bei visus numatytus su tuo susijusius aspektus. Taigi tikrai nėra taip, kad nebuvo numatyta kokių prioritetų ar kad nebuvo atsižvelgiama į prioritetus ir kriterijus. Parodykite man nors vieną projektą, kuris nebūtų buvęs siejamas su narystės kriterijais. Kita pastaba. Nuo 2007 metų mes įvedėme patobulinimų ir jie buvo pripaži, pripažinti, mes įvedėme tam tikrus rodiklius, vadinamosius smart e, rodiklius ir raise rodiklius, kuriais remiantis galima tiksliau išmatuoti vykdomų projektų svarbą. Ir tikrai nebuvo patvirtintas nei vienas projektas, kuris nebūtų išpildęs e, reikiamų reikalaujimų kriterijų. Trečia pastaba sutinkame su audito rūmų nuomonė, kai sakoma, galima dirbti ir dar geriau. Šiuo metu mes kaip tik vystome dar vieną metodiką IPA programai, ne tik Turkijai, bet e, apskritai visoms kitoms, galbūt ir galimoms e, valstybėms kandidatėms. Ir kalbame būtent apie sektorinį požiūrį. Norime skirti lėšas atsižvelgiant į tam tikrus atskirus sektorius ir remtumėmės būtent tais sektoriais, kuriuos e, nurodytų šalis kandidatės. Arba tais sektoriais, e, kuriuos mes kartu su šalimis kandidatėmis įvardintume. Ir tikrai mielai aš atsakyčiau dar ir kitus e, klausimus, o dėl tos Švedijos radio laidos uh, Tai jums pasisekė gal, kad pasikalbėjote su tai žurnalistais, bet pas mus jie netvyko ir mes tikrai melai būtumėm e, prieėmę visą informaciją ir ją išklausę, būtume taip pat pateikę ir jums savo informaciją, kad tyrimas būtų vykdomas rimtai. Galbūt pabaigai dar porai minučių auditorumo atstovas, prašau. At... Dėkoju, ponė pirmgė, taip, aš tai pastebiu laiką. Tris pasabas norėčiau pasakyti. Pirmiausia, visiškai teisingai buvo pasakyta, kad uh, audito rūmai ir politikai turėtų aiškiai pasidalyti darbą. Audito rūmai nagrinėja faktus bei tai, kiek uh, politika, gyven, gyveninama politika yra veiksminga, uh, rentabili, ekonomiškai ir protingai valdoma auditorumai nesprendžia, ar kokia nors šalis kandidatė galiausiai įstos į ES. Tai yra labai svarbu. Toliau, antra mano pastaba. Jei kalbėsiu praktiškai ir būtent praktiškai nagrinėsiu pono Piperio parengtą dokumentą, aš beje jam esu labai dėkingas už tai, kad jis e, labai tiksliai atspindėjo mūsų specialiosios ataskaitos e, esmę. Jis pateikė kelias išvadas. Pirmoji, antroji, penktoji, šeštoji ir septintoji. Išvados man nekelia jokių problemų. Ketvirtoji išvada yra politizuota. Joje kalbame apie tai, kad nereikia skirti daugiau lėšų Turkijai ir kad nereikia uh, uh, kalbėti apie Turkijos galimą narystę Europos Sąjungoje, kad reikia kalbėti apie specia... ypatingą partnerystę su Turkija. Tai yra klausimai, kuriuos sprendžia politikai. Toliau apskritai uh, komentuodamas pranešimą galiu pasakyti, kad uh, daug, per daug dėmesio yra skiriama neigiamiems dalykams. Ir visiškai pamirštama, kad mūsų ataskaitoje kalbama ir apie e, teigiamus poslinkius. Ir galiausiai, audito rūmai negali e, spręsti politinio klausimo. Tai yra, ar priimti e, Turkiją į ES ar ne, ar Turkija laikosi žmogaus teisų ir demokratijos reikalavimų ar ne. Bet mes galime įvertinti Turkijos ministerijų valdymo gebėjimus. Ir aš galiu išnagrinės padėti Turkijoje pasakyti, kad e, Turkijos ministerijų gebėjimai yra kur kas geresni nei kai kurių Balkanų šalių uh, įstaigų. Dėkuoju.